Please, good morning to you all. Um, well, uh, welcome. Labas rytas visiems sveikinu susirinkusius į klausimus apie daugiau negu 20 procentų sumažintinas CO2 išlakas. Turime tris prelegentų grupės. Pirmoje pasakysiu aš, ponas e, Grot. Taip pat e, mano kolega Bas Eichhaut, NV frakcijos pranešėjas. Na ir turime ponę Mariją Donelį iš Generalinio energetikos direktorato savo sąrašę. Uh, jos kol kas nėra, aš labai tikiuosi, kad jie atvyks. <clears throat> Na, savo pradinėse pastabose noriu visiems jums priminti, kad šiandien, likus devyniems mėnesiams iki kitos tarptautinės klimato konferencijos. Mes jau turime Europos tarybos prisimtus e, vienašališkus e, įsipareigojimus sumažinti išlakas 20 procentų. Pasikeitė jau daug dalykų, jau nekalbant apie tai, kas įvyko dabar Japonijoje. Manau, kad čia yra kitas reikalas neturėtume nukrypti nuo mūsų klausimų temos ir e, blaškytis. Taigi turime laikytis e, nusibrėžtos linijos. Mes žinome, kad e, kiti pasaulio lyderiai taip pat prisėmė tam tikrus įsipareigojimus, e, sutiko su atšilimo ribojimu dviem laipsniais, susitarė dėl konkurencingumo nuostatus ir visa tai reikalauja tolesnių veiksmų iš ES pusės. Jūs žinote, kad kovo mėnesį Europos taryba sutarė, kad turėtume žengti link 30 procentų taršalų išlakų sumažinimo, jeigu kitos didžiosios pasaulio valstybės imsis e, atitinkamų žingsnių. Envy komitetas e, ir Bas Eichhout e, parengė, rengė savo pranešimą, ITRE komitetas rengė savo nuomonę ir jame bus kalbama apie tai, koks yra potencialas e, siekti toliau negu kad 20 procentų sumažinimas. <clears throat> Komisijos e, e, veikla atsispindi vadinamajame veiksmų plane arba kelio žemėlapyje. Taip pat yra komisaro Oettingerio parengtas atitinkamas dokumentas. Ir Abiejose juose kalbama apie tai, kad energijos efektyvus vartojimas bus vienas iš svarbiausių elementų užtikrinančių šį tikslą. Ir e, mes esame kvietę komisiją atvykti ir paaiškinti savo pastaruosius pasiūlymus. Aš paminėsiu tik tai e, keletą dalykų, kuriuos savo nuomonėje pabrėžia ITRE komiteto nuomonės rengėja. E, ten kalbama, kad e, reikia galvoti apie nukrypimą nuo tų tikslų, kurie jau yra užsibriežti 2020 metams. Antra, kalbama apie tai, kad tų tikslų reikia siekti uh, Visų pirma, tinkamais stimulais stimuliuojant jų pasiekimą, o ne naujomis teisėkuros priemonėmis. Kalbama ten taip pat ir apie naują mm, inovacijų finansavimą ir taip pat apie e, geresnį e, esančių lėšų panaudojimą siekiant energetikos efektyvaus naudojimo. Iš e, mano E, požiūrio taško e, aš norėjau Jums paminėti tai, ką įtrė savo nuomonėje yra pareiškusi apie rengiamą pranešimą ir dabar aš negaiždama suteiksiu žodį kolegai Matijas Grant. Labas rytas visiems. Šiandien darbo tvarkiai yra labai svarbus klausimas, kaip ES E, artimiausiais metais formuos savo e, klimato kaitos politiką. E, buvo priimtas energetikos paketas ir nutarta mažinti teršalų, išmetamų teršalų kiekius. Ir mes turėtume galvoti apie teršalų, išmetamų teršalų mažinimą iki 30 procentų. Kopenhagoje buvo susitikimas, e, tačiau susilaukta nedidelio e, susidomėjimo, e, visą tai turbūt susijęs su finansinė krize, kadangi ir ekonomika, ir pramonė nukentėjo ir dabar tik tai pradeda atsigauti, padėtis pamažu normalizuojasi. E, tačiau galutinis atsigavimas dar neįvyko. Ir kitą savaitę e, ir, ir net šią savaitę e, sulaukėme tragiškų įvykių Japonijoje. Ir aš manau, kad įvykiai Japonijoje turės e, didelės įtakos diskusijoms Europoje. Vakar ir už vakar e, komisaras kalbėjo įvairiuose komitetuose. Ir turėčiau pasakyti, kai nagrinėjame tai, kaip turėtume elgtis artimiausiais mėnesiais ir metais, e, tai svarbiausias yra dalykas tai, kad turime išsiaiškinti, kokių, kokį poveikį gali turėti e, CO2 išmetimas. Kai kalbu apie CO2 išmetimą, turiu galvoje, kad Europos pramonė konkuruoja su e, kitų pasaulio e, šalių pramonė. Ir jeigu Europa vienašališkai sugriežtins išmetamų teršalų e, kiekius, tai turės didžiulę įtaką Europos pramoniai. Ir kokį signalą mes pasiūsime kitiems subjektams, kitiems ūkinės e, veiklos veikėjams e, ar mes nepasiūsime jokio signalo ir, ar, ir jei pasiūsime, ar jis bus tinkamas. E, ar mes galėsime pasiekti savo tikslų nesukeldami pavojaus konkurencingumui. Siekdami e, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo iki 40 procentų, tai techniškai galbūt yra įmanoma, tačiau kokių pasiekmių tai turės bendrai ekonominę prasme. Ir kokie bus poveik, koks bus poveikis, jeigu Europa veiks vienašališkai. Ar tai turės e, kokios e, nors įtakos ir kokia ta įtaka bus? E, parlamentas E, e, vėliau tvirtins e, nuostavos iniciatyvos nuomonę. Aplinkosaugos komitete parengta šitą nuomonę. Tačiau nemanau, kad tai yra prasminga. Nemanau, kad kitos institucijos į, į pranešimą atsižvelgs labai rimtai ir manau, kad parlamento pareiga uh, būtų apjungti aplinkos saugos, e, konkurencingumo e, ir ekonominius aspektus. Kadangi e, parlamentas susilaukia kritikos, jau 2008 metais išgirdome nemažai kritikos ir mes tam tikrą prasme atimėme iš savęs tam tikras teisės. Kitaip tariant, mes turime skirti laiko ir išanalizuoti tai labai išsamei. Ar mes tikrai norime ginti šias pozicijas savo e, rinkiminėse apygardose? Kad neatsidurtume tokioje situacijoje mums reikėtų skirti laiko savo pozicijos suformulavimui ir aš tikiuosi šia, šis klausimas e, mums padės tai padaryti. Ir tikiuosi e, šis e, posėdis bus tikrai naudingas mums visiems. Dėkoju ponui Matijas Grūtė ponas Bas Eichhout dabar. Labą dieną, dėkoju Matijas už e, įžangą. <clears throat> Aš esu Bas Eichhout ir turiu pasakyti, kad mūsų šiandienos klausimai apie tai, ar galima viršyti nusibriežtą tikslą, yra daugiau negu kad tik aplinkos srities klausimas, bet taip pat ir ekonomikos klausimas. E, mums reikia pagalvoti apie tai, kaip tai gali įtakoti mūsų pramonę. Taigi, ir aplinkos saugos argumentai, ir pramonės argumentai čia turi atsispindėti. Nuo savas iniciatyvas pranešimo pirmąjį variantą aš parengiau draugę su Romana Jordan iš ITRE komiteto. Ir ten mes aiškiai sakome, kad reikėtų padidinti mūsų ambicijas klimato srityje. Komisija gegužės mėnesį savo komunikate labai aiškiai pasakė, jeigu norime žiūrėti į ilgesnę e, perspektyvą, 20 procentų iki 2020-ųjų yra nepakankami. Aš asmeniškai galvočiau, kad reikėtų tą skaičių didinti iki 30 procentų. Ir pagrindiniai argumentai čia yra iš mokslo tyrimų srities. Jeigu norime savo tikslus pasiekti ir prisimti atsakomybę, dar labiau pasakysiu, 30 procentų yra tik tai pirmas žingsnis. Na ir e, kovo pradžioje paskelbtas komisijos kelio ženklų planas irgi labai aiškiai sako, kad e, iki 2050 e, metų siekiant užsibrieštų tikslų reikia siekti daugiau kaip 30 procentų. E, didinant mūsų ambicijas klimato srityje, mums reikia žiūrėti ir ekonominius, konkurencingumo ir aplinkos aspektus. Turime jau kai kurių skaičių, jeigu mes sumažinsime išlakas iki 30 procentų, tai tada tai reikš, kad mes sutaupysime 40 milijardų dolerių, kuriuos išleidžiame dabar naftai. Taigi, kuo aukštesnė naftos kaina, tuo daugiau stimulų mes turėsime naftos sunaudojimą sumažinti. Aišku, e, turime atsižvelgti ir į sektorių, kur veikia e, prekyba taršos leidimais ir kitą sektorių, kur jie neveikia. Visų pirma, mes turėtume susitelti ties inovacijomis, ties mokslo tyrimais ir naujomis technologijomis. Iš vienos pusės e, pramonė turi labiau domėtis ir investuoti į neteršiančias technologijas. Antra vertus, mes čia turime siekti subalansuotos politikos. E, kitas klausimas ar problema yra tausus energijos naudojimas. Ir komisija savo komunikate aiškiai sako, kad jeigu pasieksime 20 procentų tikslą iki 2020-ųjų, tai tai bus daug lengviau padaryti, jeigu mes sugebėsime įgyvendinti kitus mūsų tikslus dėl energetikos tausaus vartojimo ir dėl atsinaujinančių energetikos šaltinių. Jeigu perskaitysite energetikos tausaus vartojimo planą, kurį parengė komisija, pamatysite, kad kol kas jis nenumato privalomų ar saistomų tikslų. Ir čia mes turime pamastyti, kaip užtikrinti, kad pasinaudosime energetikos tausaus vartojimo nešamais privalumais. Ką čia galėtų nuveikti komisija? Nes tausus vartojimas yra esminis dalykas. Na ir pabaigoje pasakysiu, kad sutinku su Matijas, kai jisai sako, mums e, negresia mūšis, kai pasidalinsime į dvi pusės. Vieni, sakysime, reikia labiau sumažinti išlakas, kiti ne. Paprasčiausiai turime būti realistai ir pripažinti, kad jeigu mūsų tikslai nesikeis, tai tuomet e, mūsų pasiekimai tausiau vartojant energetiką bus nulemti tik tai e, tarpusavio prekybos tarp atskirų šalių. Taigi tenka mums koreguoti ir savo politiką. Tai dar viena problema, kurią reikėtų svarstyti. Komisija kol kas nelabai noriai to imasi, bet mes, parlamentas, turėtume raginti komisiją mūsų klimato tausojimo ambicijas pakilėti į aukštesnį lygį. Visą tai turėtų taip pat išsilieti ir į finansinių perspektyvų diskusijas, kurios jau prasidėjo čia Briuselėje. Taigi turime užtikrinti, kad padidės ir mūsų ambicijos energijos tausaus vartojimo, efektyvaus vartojimo srityje. E, Tad e, apie tai mes turėtume diskutuoti Nekantriai lauksiu, ką pasakys mūsų ekspertai šiandienos klausimuose, o paskui su Matijas ir e, Romana Jordan ir draugė su ITRE komitetu renksime savo pranešimą ir pasiūsime aišku signalą ateičiai apie tai, kad mums reikia tikslų ir klimato tausojimo srityje, ir verslo plėtros srityje. Thank you, thank you very much uh, for this. Uh, dėkoju. Mes kalbėsime toliau. Ir aš tikiuosi, kad uh, šių klausimo metu mes galėsime pakalbėti apie visus šiuos aspektus, kuriuos jūs abu paminėjote. Dabar e, suteiksiu žodį komisijos atstoviai, poniai Dorel, prašau. Dėkuoju e, už pakvietimą prisijungti iš, prie šios diskusijos ryt, šį rytą. E, norėčiau suteikti papildomos informacijos apie energetinį efektyvumą, kur šios sprendimus priėmė komisija. E, nu, tai susijęs su mažai CO2 išmetančios e, e, ekonomikos e, tikslais 2050 metais. Ir svarbiausias dalykas yra pasiekti kuo mažiau išmetamų, išmetamo CO2 kiekio iki 2050 metų. Ir mes sakėme, kad jeigu pasieksime savo tikslus energetinio efektyvumo srityje, E, Taip pasieksime 25 procentų sumažinimo e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. E, šiame kontekste aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais asmenimis. Pigiausias, pigiausia energija, tai yra ta energija, kurios mes paprastai nenaudojame. Ir tai tikrai yra vienas iš pagrindinių dalykų siekiant mūsų energetikos e, tikslų ir tai taip pat neatsiemas nuo mūsų e, ekonominių tikslų. E, tai yra svarbu tiek pramonės konkurencingumų, tiek vartotojams. Ir aš manau, kad e, tai yra tikrai labai svarbus ekonominis, e, ekonominis signalas, ne tik e, klimato kaitos e, signalas. E, visų pirmiausia, kalbame apie 20-ųjų metų e, tikslus ir aš tikiuosi, kad daugelis iniciatyvų, kurios yra numatytos mūsų planuose, juos bus tolesnių veiksmų sudėdamąją dalimi. E, E, yra veiksmų e, planas sudarytas 2006 metais ir nuo to laiko buvo daug įvairių e, kitų dokumentų, buvo pastatų direktyva priimta pas, praeitais metais. Tačiau žiūrėkime į ateitį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų šiame plane. Ir iškart pasakysiu, kad nėra teisiškai įpareigojančių tikslų dėl 20 procentų. Tačiau yra dviejopas būdas. Jūs turbūt žinomte, kad 20, 20 e, Europos e, strategija e, numato Europos semestrą. Ir kitą mėnesį vyks susitikimas dėl nacionalinių tikslų, e, kurie turėtų atitikti Europos strategiją 20 metams. E, mes e, kalbame ir apie atsinaujinančios energijos šaltinio, šaltinio panaudojimas ir 20 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinime. Kalbame apie tikslus, mažinant 368 milijonus e, e, tonų naftos atitinkančios energijos. E, kalbame apie rodiklinius tikslus numatytus valstybėse narise ir būtina atsiliepti Mm, e, pareikšti savo nuomonę ir suformuoluoti tolimesnius veiksmus dėl e, teisiškai įpareigojančių tikslų. E, mes galvojame, ar reikėtų privalomų tikslų ar privalomų priemonių. Ir dabar turėtume aiškiai savo pasakyti, kad kalbame apie, ne apie privalomus tikslus, bet, bet apie privalomas priemonės. Ir per artimiausius e, mėnesius bus numatytos e, tos e, priemonės. Viešajam sektoriui bus numatyti privalomi tikslai. Tai taikoma visuomeniniams pastatams. Ir tai bus vienas iš pagrindinių elementų viešųjų pirkimų srityje. Žinome, kad e, viešoji ekonomika, viešieji pirkimai sudaro e, nemažą mūsų ekonomikos dalį. Taip pat ir e, tinkamų paslaugų teikimas. Na ir antras rytis privalomų priemonių. Tai yra privalomas taupimas, Tai darome dėl dviejų priežasčių. Visų pirmiausia tai, kad e, penkiose valstybėse narėse jau įsitikinta, kad šis mechanizmas veikia. Ir e, matome, kad yra apčiuopiamų rezultatų. Tačiau yra kitas dalykas, tai yra energetinis e, efektyvumas, kuris paliečia visus, ypatingai vartotojus, žmonės, kurie gyvena savo namuose, dirba savo biuruose. Tai yra e, daugybė, tai paliečia daugybės žmonių. E, ir todėl e, būtent energijos tiekėjai yra svarbiausia grandis šiame procese. Ir tai yra labai svarbus mechanizmas, padedantis apjungti tokią įvairialypę gyventojų grupę. Ir trečioji sritis mm, kurią norėčiau paminėti šios diskusijos kontekste, tai yra e, emisijos. Žinoma, yra emisijų direktyva, e, yra reikalavimai dėl geriausių įmanomų technologijų taikymo. E, visa tai yra sąlyginai nauja. Ir žvelgiant iš mūsų perspektyvos, tai yra pagrindinis reikalavimas gerinant e, energetikos e, sektoriaus perspektyvas. Ir e, Taigi taikyti geriausias prieinamas technologijas yra ypatingai svarbus dalykas. Galbūt čia buvo tam tikras nesusipratimas, kad reikalavimas pritaikyti naujausias geriausias technologijas e, gali būti netaikomas e, pritaikant e, taršos leidimų priekybos sistemoje. Galbūt taip pasirodys kaip dvigubas reguliavimas, tačiau savit, tai yra vienas kitą, vieną kitą sustiprinančios nuostatos ir visos e, pramonės, e, kurios dalyvauja taršos e, leidimų priekybos sistemoje, nėra išimtimi ir taikant geriausias, pažangiausias technologijas. Pastatai kurie e, yra šildomi, e, jiems naudojama 40 procentų e, energijos visoje Europos Sąjungoje. Tai yra ypatingai svarbis rytis, kurią turėtume, kurią turėtume užsiimti ir spręsti problemas. Čia svarbiausias iš mechanizmų yra tai, kad pastatai turi būti efektyvūs energetinių požiūrių. Žinoma, naujuose e, pastatuose e, šias klausimus yra išspręsti daug, daug paprasčiau, tačiau iššūkis yra e, jau esantis pastatyti pastatai, tai, tai reikia tik tai pražver, pažvelgti pro langą ir pamatysite daug problemų ir turėtume pagalvoti, kaip išspręsti tas problemas. Tie pastatai turi būti e, saugus, turi būti efektyvus ir tai yra svarbiausias dalykas. Čia mes turime pagalvoti apie tai, kaip galima mobilizuoti savo pajėgumus šioje, šioje srityje. E, ir kalbant apie finansinę perspektyvą, e, tai čia negalime numatyti viso ko finansavimo, tačiau mes galime numatyti tam tikrus veiksmus, panaudoti struktūrinius fondus, sanglaudos fondus ir numatyti finansavimo prioritetus. Turiu galvoje pastatų e, energetinį efektyvumą. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime ir ateityje dirbti susitelkę šioje srityje. Ir svarbiausias klausimas šiame kontekste yra, kaip renovuoti tuos pastatus ir kaip finansuoti tą renovaciją. Tai turi būti legitimu ir turi padėti siekti energetinių tikslų. Ir turėtume pagalvoti e, apie mechanizmą, e, kai subjektai, kurie imasi pastatų renovacijos, jie galėtų e, vėliau naudotis, pasinaudoti tais privalumais ir ekonominę naudą, kurią teikia sutaupyta energija eksploatuojant pastatus. Ir jūs investicijų prasme tai yra e, sudėtingas dalykas ir mes norėtume visų pirmiausia, norėtume propaguoti, informuoti apie šias galimybės, kad kapitalo rinkos galėtų finansuoti panašius projektus. Galiausiai e, Dėkuoju Jums, e, parlamento nariams ir tarybai. E, Jūs e, numatėte priemonės energetinio efektyvumo, priemonių įgyvendinimui. Liuksemburgė yra numatė, egzistuoja finansavimo fondas Ir mes e, tikimės, kad nemažai bankų prisijungs prie šių e, priemonių ir tikimės penk, e, sukurti fondą nuo 500 iki 600 milijardų. Žinome, šitame plane yra daug kitų dalykų, tačiau aš galbūt jų nepaliesiu. Tačiau svarbiausia yra apjungti e, klimato kaitos ir ekonominius aspektus. Dėkoju. Labai ačiū. Sklandžiai ir įkvepiančiai kalbėjote. Paminėjote daug įvairiausių būdų, kaip galima būtų spręsti šias problemas. Klimato kaitos. E, draugė su mm, ekonomikos problemomis. Paminėjote, kad e, reikia to siekti, bet taip pat racionaliai atsižvelgiant taip pat ir į aplinkos ir ekonomikos bei pramonės aspektus. Priminsiu, kad šiandieną mes beje diskutuojame taip pat dėl pranešimo apie energetikos infrastruktūros prioritetus Europoje ir ta tema siejasi su mūsų šiandienykščia tema. Ir ten kalbame ne vien tik tai apie didžiuosius tinklus, bet taip pat apie paskirstimo tinklus ir tame kontekste kalbame apie vadinamosius išmaniuosius arba pažangiuosius tinklus. Ieškome būdų, kaip e, technologiškai patobulinti juos. E, ieškome būdų, kaip pasinaudoti elektromobilių teikiamais privalumais. Galvojame apie piliečius, apie išmaniuosius e, skaitiklius ir taip toliau. Ir visam tam reikia tų pažangiųjų tinklų. Komisija apie tai e, žino, e, čia slepiasi investicijų poreikis e, ir mes galvodami apie finansinę perspektyvą turime tai turėti galvoje. Ir energetinis efektyvumas šiame kontekste turėtų išlikti labai aktualiu tikslu. Kągi, visi prelegentai šioje diskusijos dalyje pasisakė, dabar e, leisiu pasisakyti visiems, kas norėtų. Turiu jau sąraše ponę Liną Ek ir dar kiti kolegos norės pasakyti. Lena Ek, pirmoji. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Donelį. Ir ačiū kolegoms, žinoma, dabar kažkaip į komisiją pasižiūrėjau pirmiausia. Na, pirmiausia, džiaugiuosi girdėdama, kad komisija pagaliau e, žiūri į atsigavimo paketą taip, kaip kad mes čia parlamente į jį žiūrime. Būtų negerai, e, jeigu po to, kai mes e, tiek daug kovojome už tai, kad e, į tą sukauptų lėšų skaičių būtų pažvelgta kaip ir į galimybę finansuoti energetikos efektyvumo projektus. Aš manyčiau, kad reikia taip pat užtikrinti, kad visas prieinamos lėšos būtų kaip tik ir panaudotos niekam kitam, bet šiam fondui. Išgirdusi, ką Jūs pasakėte, manau, kad turime dėl ko džiaugtis. Dabar kalbant apie energetikos efektyvumą. Turėjau susitikimą su Eurolektik ir jie išreiškė susirūpinimą, kad komisijos siūlomi planai gali suskaldyti ar fragmentuoti rinką. Todėl iškyla problema, jeigu jūs pasinaudojate tokiu darbo metodu, kaip jūs užtikrinsite, kad rinka nebūtų suskaldyta, susmulkinta, kai kiekviena valstybė narė turės atskirus e, savo nacionalinius standartus vietoj tos vieningos energetikos rinkos, kurias sutarėme kurti. Tai yra svarbi tema ir nemažiau svarbi, kaip kad apsispręsti dėl europinių tikslų, siektinų tikslų Dabar, regis, jau vėl telkėmės ties nacionaliniais atskirais tos rinkos sektoriais. Dar vienas klausimas. Kaip, e, ką, ką darysite e, su kogeneracinėmis jėgainėmis, e, kur ne tik generuojama elektra, bet ir šiluma ir galbūt yra trečiosios kartos įranga, kur Dar šalia elektros ir šilumos yra ir šaldymas. Na ir dar viena tema. Tai e, išmanieji arba pažangieji apskaitos prietaisai, skaitliukai. Čia iškyla problemas su kainodara. Vartotojai turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar ekologiškai pagamintą energiją vartoja, ar ne. Ir čia reikalinga kažkokia sistema, kuri leidžia vartotojai susigaudyti, kurią energiją jie vartoja. Tarkim, yra kompanija, kuri naudoja tokią raudonos, geltonos žalios sistemos, e, žalios spalvos e, sistemą informuoti, kad ta ar kita energija, energija yra labai brangi. E, ką Jūs galvotumėte apie tokių išmaningų skaitiklių panaudojimą ateityje? Ačiū pirmininką. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti labai ponui Toneladžiai, kad atvyko ir už jūsų komentarus apie energijos efektyvumą. Jis, šis klausimas yra labai svarbus siekiant 2020 e, strategijos tikslų. 600 milijonų eurų tikslas yra labai toli siekiantis tikslas, bet e, rei, mums reikia pakankamai pinigų, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Kaip komisija ketina išleisti šias lėšas? Ar galėtumėte išsameu tai paaiškinti, ar jums dar reikia papildomų idėjų dėl to, kaip panaudosite šias lėšas? Ačiū. Ačiū, Marijai, už įžangą apie energijos efektyvumą. Tačiau norėčiau paklausti apie vykstantį procesą, kadangi visi tyrimai labai aiškiai rodo, kad mes kaip Europa neiname teisingą linkmę siekdami energijos tikslų. Jeigu pamaty, pažiūrėtumėte į dabartinius teisės aktus pasirodytų, kad galėsime pasiekti tik 9 procentus, užuot pasiekę 20. E, šis energijos efektyvumo planas, kurio pavadinimas šiek tiek pakito dabar, man ne visiškai aišku iš jo, kaip tiksliai prisitaikysite prie ateinančio laikotarpio. Ir aš čia nekalbu apie e, viešuosius pastatus, viešuosius pirkimus, nes būkime atviri, dauguma pastatų juk nėra viešosios paskirties pastatai. Taigi turime nepamiršti ir tų kitų pastatų. Ir ką darysite per ateinantį laikotarpį, kad užtikrintumėte, jog šis 20 e, procentų tikslas labiau priartėtų? Nes jei lauksime 2030-ųjų ir tada atliksime analizę, ar einame teisinga linkme ar ne. Ir jeigu mes dirbsime taip, kaip dar dabar, pamatysime 2030-aisiais, kad reikia e, daug ryštingiau daug ryštigesnės politikos imtis, bet po to 2014 bus nauji rinkimai, naujas parlamentas ir komisija, taigi kol bus priimti nauji teisės aktai, tai dar porą metų praeis. Man atrodo, kad tokiais svarbiais aspektais kaip klim, klimato politika nereikėtų laukti labai ilgai. Taigi paaiškinkite, ką darote dabar ir ar turime alternatyvų uh, kurios mums leistų užtikrinti, kad neatidėliojame papildomų politikų 2016 metų. Nes tada jau bus labai aišku, kad tas 20 procentų tikslas bus tik teorinis. Uh, Ačiū dabar Eviteso. Ačiū. Ačiū, kad komitetas organizavo šią įdomią diskusiją ir tie, kam rūpi energetika, ir atėjo čia. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, Pone Donelį, jūs sakėte, kad nepanaudojama energija yra pati pigiausia. Bet, man atrodo, su to reikia kovoti, nes reikia bent jau dešimt metų į priekį investuoti, kad užtikrintume, jog energija nebūtų naudojama. Ir, ir po to dar praeina dar daug laiko, kol ta, tas įrenginys, tos priemonės e, duoda mums gražą. Sutinku, kad aišku, kai jau pasieksime, kai jau viskas bus įrengta, tai tada bus pigiausia, bet kiek tai kainuoja iš pradžių. Ir dabar noriu grįžti prie savo mantros ir paklausti, o kaip dėl uh, mažai CO2 išskiriančio mm, išskiriančios veiklos mokymo, mokymo apie tai. Nes juk verslas taip pat nori išsaugoti, taupyti pinigus ir, ir tai būtų jam naudinga, bet ar jie turi tokius pačius energijos ekspertus, kurie jam patartų, kaip geriausiai taupyti energiją? O jeigu jie neturi tokių ekspertų, dažnai jie patys nesuvokia, ką reikia padaryti. Taigi manau, kad taip pat reikia pagalvoti ir apie profesionalų ekspertų mokymą ir įgūdžių ūkdymą visoje Europoje. Vakar jau minėjau, kad taip pat yra daug netitikimų ir nenuoseklumo Europos Sąjungoje. Kai kuriuose šalyse, kaip jau minėjau vakar, Jei energijos neminite savo rinkimų programoje, pralaimėsite rinkimus kitose, jeigu minite, juos pralaimite. Taigi, taip pat reikia užtikrinti nuoseklumą tose valstybėse narėse, kurios dar labai nutolusios nuo šių energijos tikslų, dėja mano šalis yra viena iš tų. Taip pat turbūt energetikos prognozės e, at, at, e, ateičiai taip pat pakito dėl įvykių Japonijoje ir panašiai. Ir paskutinis klausimas. Kaip manote, e, ACR, ta, ką tik mūsų įsteigta EISA, ta mūsų ką tik įsteigta organizacija, ką jinai čia galėtų suvaidinti ir kokie būtų jos įgaliojimai? Ačiū. Uh, thank you very much. Uh, Of... Dėkoju, mes jau diskusijų nemažai turėjome dėl energetinio efektyvumo ir klimato politikos. Ir įdomu tai šiandien, kad mes bandome apjungti klimato ir energetikos politiką su pramonės politika. Taigi mano klausimas jums ir kitiems kalbėtojams yra susijęs su mūsų politikos poveikiu pramoniai. Nes visi susidurėme su e, tuo, kad e, pramonės bendrovės, lobistai sako, kad ši politika yra pražudinga jiems. Ir aš norėčiau žinoti, ar yra kokiu nors konkrečių duomenių, duomenų e, galinčių mums paliūdinti, paliūdyti, paliūdyti kiek tos bendrovės galėtų nukentėti. Ar tai tikrai svarbus ekonominis veiksnys, galintis priversti jūs svarstyti galimybę palikti Europą? Nes investicijos investicijoms dažnai renkamas e, kitos šalys ir netgi kiti kontinentai. Ar tai susijęs su energetikos politika, ar yra kitų priežasčių? E, žinoma, e, atlyginimai čia yra daug didesni negu Kinijoje, tačiau aš norėčiau žinoti, kiek tai susijęs su energetikos politika. Manau, labai paprasta, atlik, paprasta atlikti e, moks, e, tam tikrą tyrimą e, pramonės lyderių tarpe ir sužinoti, ką jie galvoja apie tai ir apie galimas pasiekmes. Ir ar ketina išsikelti, iškelti savo veiklą iš Europos į kitas valstybės, nes yra daug valstybių, kuriuose yra užsienio kapitalo. Tačiau ir tiems, kurie įsigyja e, kapitalo, e, iškelia savo e, veiklą, tai yra labai svarbus dalykas. Dėkoju. Äh, äh, Ponas Florence, puiku, kad šiandieną surengėte šiuos klausimus. Džiugu taip pat, kad e, pakvietėte ir mus, e, dažnai vadinamais ekstremistais iš aplinkos komiteto. Taip, mes dažnai e, priklausome skirtingoms politinėms šeimoms Tačiau visi mes šiandien matėme tuos baisius įvykius pasaulyje. Ir be jokios abejonės mes nesiekiame sumažinti teršalus e, kylančių kainų sąskaitą. Ieškome kažkokio auksinio vidurio. Mūsų pastangos neturėtų būti suprantamos kaip kažkokia bausmė. Gyvenu Vokietijoje vienoje iš federalinių žemių, kur gaminame nemažai vėjo elektros energijos, bet e, ne tiek Vokietijai, kiek eksportui. Taigi, jeigu pasirenkame kažkokį kelią, turime juo žengti pakeltą galvą. Vokietija greta teisingų žingsnių yra padariusi ir klaidų. Metų metais e, atskirų Vokietijų žemių biudžetuose buvo lėšų, kurios taip ir likdavo neiš nepanaudotos. O tai yra todėl, kad nėra pakankamai e, propagavimo informacijos. <clears throat> Ne visi iki šiol supranta, kad e, racionalus išteklių naudojimas yra dalykas, kuris bus labai svarbus mūsų vaikams. Iš tikrųjų, pasidairykite Briuselyje į pastatus ir būsite šokiruoti, kaip čia elgiamasi su energija. Gyventojai labai dažnai neturi reikiamas informacijos apie tai, todėl reikia spręsti informavimo klausimus, šviesti žmonės. Egzistuoja toks dalykas kaip eko auditas ir jeigu teisingai jis atliekamas, tai tada labai aiškiai galima pasakyti, kiek reikia energijos, kad galima būtų pagaminti, pavyzdžiui, kilogramą plieno. Ir tokia sistema turėtų būti uh, visur taikoma, neturėtų būti suprantama, kad kažkas kažką primeta kitiems. Finansinės subsidijos, parama atsinaujinančiai energetikai yra tokia sritis, kur per pastaruosius kelis mėnesius matome a, atsirandančias kalbas apie kažkokią energijos apmokestinimą. Tikrai nesiekiame <clears throat> tokios padėties, kur keli žmonės susibūrė Bruselėje, nusprendžia tai, kas turėtų būti daroma Vokietijoje. Jeigu kažkas pradeda kokį nors gerą darbą, jie neturėtų paskui būti už tai baudžiami. Nors ta iniciatyva ir buvo pasiūlyta žaliųjų raudonųjų, kurių aš neipatingai mėgstu, bet e, tokių iniciatyvų neturėtume imti taip ir greuti iš karto. Ponas Gobelis. Dėkuoju, pirmininkė. ES pasitvirtino vadinamąją 2020 m. strategiją, kuri iš tikrųjų yra ambicinga ir kurios tikslas buvo patraukti likusį pasaulį paskui save, bet mes Kopenhagoje matėme, kad viskas baigėsi nesėkme. Matome, ką daro amerikiečiai e, su Kinija, o ponas Baroso, ponė Merkel buvo palikti už durų. Paskui nuvykome į Kankūną, ten ypatingai nieko nepasiekėm. Taip, vis daugiau šalių apsisprendžia neleisti <clears throat> klimatui sušilti daugiau negu kad dviem procentais. kai kalbam apie tas e, valstybės, kurios daugiausia teršia ir pažiūrime į bendras taršos proporcijas, tai vargu ar galime teikti, kad vienašališki veiksmai gali atnešti kažkokių teigiamų rezultatų. Niekuomet to nepadarysime. Uh, nes Kinija nesileis įspaudžiama į kampą, nesileis, kad jai būtų uždedami kažkokie ribojimai, taip pat nesileis ir JAV, kitos didelės pramoninės valstybės. To fakto neįmanoma paneigti. Aš nesakau, kad jos to šalis nesima jokių veiksmų. E, Kinija neseniai pasitvirtino savo penkmetį planą. E, komisarė Hödegard e, pasveikino jį ir jie ten turi savo taršos mažinimo planus. E, jie pagirtini. Kitos šalis pradeda eiti tą pačią kryptimį ir tikrai Kinija nuo pereitų metų tapo daugiausia pasaulyje eksportuojančia šalimi kai kalbama apie vėjo generuotą elektrą. Na ir turime pripažinti, kad kai kuri iš ten naudojamas technologijos e, yra galbūt pigesnė už europietiškąją. Na, bet mes skirtingai nuo Kinijos e, išsikėlėme tikslų iki 2020. -ųjų metų. E, vyksta rimta diskusija apie tai, kiek ateityje turime energijos pagaminti iš atsinaujinančių šaltinių. E, problema ta, kad gal 2050-aisiais ne visi dar ir gyvensime Na, o dabar tai, kas vyksta Japonijoje, yra tikimybė, kad tai sumažins dalinės energijos generavimą Europoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Europoje padidės CO2 išlakų. Reikės su tuo kažkaip kavu, kovoti. Kokiais būdais? Kai kas sakys taip, reikia daugiau atsinaujinančias energetikos Na, bet jeigu kalbėsime apie energetikos efektyvumą, tai ar saulės e, energija yra pati efektyviausia? Na, tikrai ne Vokietijoje ir galbūt ir ne Luksemburgė, ne mano šalyje, kur, e, tarkim, saulėtų valandų skaičius e, yra gal tik tai keli tūkstančiai ar keli šimtai E, lyginant su e, tuo, kas yra Afrikoje. Bet kuriu atveju, mm, vietoj to, kad investuotume pinigus į visokiausius e, išsigalvojimus, imkim, pradėkim dirbti. Bet susitelkime ties tuo, ką galime pasiekti dabar per artimiausius penkis metus. Pirmininkė, e, priminsiu, kad e, yra trys diskusijų raundai. Kol kas vyksta pirmasis. Dabar suteiksiu žodį poniai Konoliai. Po to baigsime įžanginę diskusiją ir pereisime prie tolesnių. Ačiū, tikiuosi nepamiršiu nei vieno klausimo, bet pabandysiu juos sugrupuoti atsakinėdama. Buvo visa eilė klausimų dėl e, atsigavimo paketo ir kas vyksta su jo finansavimu. Dabar mes e, užbaiginėjame labai daug dokumentų su Europos investicijų banku ir Luksemburgo institucijomis, kad nu, įkurtume investicijų fondą, e, perkelsime lėšas į AIB, kad jis galėtų toliau eiti į, tas, į tą investicinį fondą. Investicinės gairės, kurios buvo parengtos, numato e, daug dėmesio energijos veiksmingumui, taip pat pastatų e, energijo efektyvumo gerinimą ir taip pat vietos valdžios institucijos taip pat turės prisidėti prie šios veiklos. Ten tose vietovėse, kur yra tvarumo, tvarumo planai jau parengti, jie susilauks investicijų, taigi tokiu būdu bus suteikta nemaža parama siekiančių tikslų. Daugiau smulkmenų galėsiu pateikti tiem, kas domėsis po to, nes dabar tai yra tik toks apmatas. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie pramonę. Pramonė Europoje, jei pažvelgsite į analizę, kurią esame atlikę, turėjo per, per pastaruosius metus, kalbant apie energijos veiksmingumą, pasirodė geriausiai. Iš trijų sektorių, kuriuos, kuriuos nagrinėjome, pramonės sektoriuje buvo daugiausia sutaupyta ir tai aišku nestebina, kadangi būtų protinga, kad pramonės sektorius siektų taupyti. Tačiau norėčiau suskirstyti pramonės į tris plačias grupės. Yra pramonės kurią reglamentuoja ETS generavimo sektorius, taip pat yra pramonės šakos, kur yra didelės kompanijos, bet jos nesunaudoja labai daug energijos. Ir taip pat yra mažos ir vidutinės įmonės. Tie, kas generuoja e- energiją, dėl to jau sakiau, kad ETS ATL tai yra sistema, nėra pats veiksmingiausias instrumentas toms įmonėms didelėms, kur e, e, energijos išlaidos nesudaro pagrindinių išlaidų. Pagal planą numatomi privalomi energijos auditai, kadangi įmonės turės, būti, turės e, užtikrinti atitinkamą energijos veiksmingumą, taip pat šviesti žmonės šiuo klausimu. O kalbant apie MVI, nenumatėme auditų, nes dabartinėme klimate tai būtų laikoma papildoma našta, bet mes taip pat joms siūlome svarbę paramą informacijos formą. Pirma, mes dirbame su pramonės asociacijomis, kad galėtume E, nustatyti pramoninės produkcijos tipus. Pavyzdžiui, kaip kepėjai galėtų rasti internete kaip jie, informacijos, kaip jiem veiksmingiau naudoti savo krostis ir taip toliau. Tai yra paprasta priemonė numatyta MVI pasinaudoti. Beveik nieko nekainuoja, bet jiems labai aktuali. Antroji sritis ir čia pereinu prie kito pastebėjimo, būtent išmanieji skaitliukai. Šie išmanieji skaitliukai mums be galo svarbus ir svarbus ne tik vartotojams, bet taip pat ir MVI. Tai tikriausiai yra pats veiksmingiausia, pati veiksmingiausia priemonė, kurią galime pasiūlyti MVI. Ir čia vėlgi reikia užtikrinti, kad būt, juos pasiektų tinkama informacija, suprantama informacija ir tada mm, MVI savininkai, vadovai nėra kvaili, jie irgi sureaguos. Taigi, kalbant apie išmaniosius skaitliukus, mes bandysime užtinkri, užtikrinti tų skaitliukų funkcijas. Mes nesakysime, kad turi jis būti mėlynas ar rožinis, bet šis skaitliukas turi teikti tokią ir tokią informaciją. Jis turi būti prieinamas tokiu ir tokiu būdu vartotojas galėtų turėti galimybę e, pasirinkti tarp tam tikrų opcijų. Taigi reikia apibriežti, koks turi būti tas išmanusis skaitliukas. Taip pat prievalė taupyti komunalininkams taip pat, taip pat yra su tuo susijusi, su tais išmaniaisiais skaitliukais. Taigi reikia įtraukti vartotojai, ar tai būtų a, a, privatus asmo ar MVI. Dabar mes rengiame teisinius pasiūlymus. Kolegos, kurie yra šioje salėje, iš tikrųjų neturėtų čia sėdėti, o renkti tuos tekstus prie kompiuterio, nes per ateinančią savaitę jau ketiname juos parengti. Ir mes optimistiškai manome, kad tai bus prioritetinis teisėkros aktas, mm, dėl kurio džiaugsis tiek jūs, tiek taryba ir bus priimtas pirmojo svarstymo metu. Tačiau Labai norime, kad veiksmų būtų imtasi dabar, kad, įstatym, kad teisės aktai būtų patvirtinti dabar, nes kaip ir jūs buvote pastebėję, nereikia visai laukti iki 2013 ir taip toliau. Kalbant apie daugia šalius susitarimus. Tik galiu pritarti tam, ką sakėte apie Kiniją. Neseniai buvome susitikę su Kinijos atstovais, jie paaiškino, kas yra numatyta juk penkiamečiame plane. Įdomu yra tai, kalbant apie energijos veiksmingumą, kad Kinijoje ir ypač jų pramonėje, e, jų pramonė labai ekonomiškai vartoja energiją. Jie žino, kad šiandien jie turi e, konkurencinį privalumą, kalbant apie atlyginimus, tačiau jie bijo, kad laikui bėgant tas privalumas išnyks. Tada jie ieško kito privalumo. Ir kadangi jų investicijos dabar yra naujos, e, kalbant apie energijos gamybą ir pramonės įrenginius, jie yra labai veiksmingi. Taigi šis energijos veiksmingumas jau dabar suteikia jam konkurencinį pranašumą. Taigi labai daug ko galime pasimokyti iš jų. Ir todėl sakau, kad energijos veiksmingumo planas numato klimato tikslų siekimą, bet taip pat ir ekonominių tikslų siekimą ir jie yra tarpusavėje susiję. Nežinau, ar atsakiau visus klausimus, tačiau stengiausi. Ačiū. Tęsėme pirmąjį diskusijų raundą. Dabar pasikeis pirmininkai, Matijas perės į mano vietą, į, į, į, į šią vietą. Ir norėčiau padėkoti ankstesniems dalyviams už jų įnašą. Pirmininkė prašo kalbėtojus įjungti mikrofoną. Dabar pakviesime kalbėtojus prie stalo ir aš norėčiau pasveikinti kolegą iš Brėmeno. E, atsiprašau, kolegas iš Brėmeno. E, tai studentai, kurie studijuoja klimato kaitos dalyką. Ir dabar norėčiau pakviesti prie centrinio stalo pagrindinius diskusijos dalyvius. Wir beginnen als erstes mit Dr. Matthias Dienhardt. Pradėsime nuo Matijas Dienhardt, E, kuris atstovauja įmonę Rain Energy. Ir jis pakalbės apie energetinį efektyvumą ir e, ekologiškas darbo vietas. Prašau, žodis Jums. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu Matijas Dinhart. Aš esu iš Rain Energy e, bendrovės tai yra vidutinio dydžio e, Vokietijos energijos bendrovė. Aš nerodysiu jums e, skaidrių, kadangi nuo antradienio mes e, stengiamės e, nuspręsti, kas galėtų būti jums įdomu iš mūsų patirties Vokietijoje. Mes gaminame mm, dujas, elektrą, e, vandenį e, e ir turime atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainių, e, naudojančių biokūrą, e, saulės energiją ir vėjo energiją. nuo 1 iki 3 procentų e, e, naudojame atsinaujinančius energijos šaltinius. E, taip pat yra centralizuotos elektrinės teikiančios šilumą gyventojams kaip sumažinti CO2 e, išmetamą kiekį ir e, kurti ekologiškas darbo vietas. Čia nėra nei juoda, nei balta. Nėra e, kažkas visiškai teisinga ar visiškai neteisinga. Visos priemonės yra svarbios. Viska, visos priemonės turi savo kainą. Yra E, neigiamas aspektas tai yra kainos. E, žmonės nenori leisti papildomų pinigų, kadangi jie nėra susipažinę su technologija ir nežino faktų. E, sąnaudų aspektas yra aspektas, kaip turime rasti tinkamą pasirinkimą e, priimdami tinkamus įstatymus ir turime informuoti e, visuomenę. E, taršos leidimų priekybos sistema buvo vykęs bandymas mm, mažinti iškastinio kūro panaudojimą. todėl e, stengiamasi mažinti iškastinį kūrą naudojančių jėgainių e, e, kiekį. Mes negalime tikėtis stebuklų, kai kalbame apie energijos nuvartojimo piko valandas ir menkesnį elektros suvartojimo laikotarpį. Jūs, pavyzdžiui, žiūrite žinias tam tikrą laiką ir gaminate maistą tam tikrų metų. Ir skalbimo mašiną paleidžiate taip pat tam tikrų metų. Jūs negalite, čia negalime pasiekti kažkokių tai stebuklų. E, ir pažangieji e, skaitikliai bus veiksmingi tik tai tuose namų ūkiuose, kurie suvokia energetikos e, efektyvumo svarbą. O jeigu žmonės nesidomės e, tais pažangiaisiais skaitikliais ir kontraktas sudarėm, su, su energijos tiekėjų bus sudaromas tik vieną kartą per metus, tai nebus efektyvu. Jei atsidursime tokioje situacijoje, kai mm, e, Europos Sąjunga pasieks e, anglies dioksido išmetamo kiekio sumažinimo. E, tai turėsime spręsti transporto sektoriaus keliamas problemas. Pavyzdžiui, Vokietijoje šis klausimas yra labai aktualus E, taip pat e, taršos leidimų sistemoje dalyvaujančių e, pramonės įmonių atžvilgių. Tai reiškia, kad energija sukūriama naudojant iškastinį kūrą bus brangesnė. Mes turime imtis veiksmų tačiau e, neišvengsime didesnių sąskaitų savo klientams. Žinoma, galime nuspręsti, kad darysime tai bet kokią sąskaitą žmonijos labui, tačiau jei tai darysite ir jeigu bus priimti įstatymai, Ir jeigu mes tų įstatymų laikysimės, mm, turėtume pasiekti to, e, kad nebūtų iškraipimo. Mm. E, pavyzdžiui, 2013 metais šilumos gamyba e, turėtų pasiekti mažesnių išmetamų CO2 kiekių. Ir jie turės mokėti mokesčius vietinėme lygmenyje, todėl bus tam tikras iškraipimas šilumos gamybos sektorėje. Taigi, ką Jeigu bus pasiekta centralizuota e, ir efektyvi šilumos gamyba. Ir jeigu mes norime e, e, efektyvios energetikos, turime galvoti ne vien tik tai apie pažangios skaitiklius. Tai toks būt, tokia būtų pagrindinė mano mintis. Dėkuoju uždėmesį. Dėkuoju ponui Dinhart. Dabar <laughs> nepavydėtiną uždavinį turiu pažvelgti į laikrodį reikia ne tik energetiką, energiją taupyti, bet ir laiką. Mes turime dabar poną Remy Griuvi iš klimato kaitos, aplinkos ir vėjo energetikos asociacijos. Ponas Gruje, na, regis, mano pranešimas jau prasidėjo kiek anksčiau, kalbėjome apie vėjo energetiką. Mes atstovaujame ir vėjo turbinų gamintojams, bet taip pat ir komunaliniams tinklams ir energetikos tiekėjams. E, 2010 buvo gerai apžvelgti, kur esame ir kur būsime po kiek laiko. E, gaminame 84 gigavatus e, energijos e, per metus, tai sudarė maždaug 5,3 procento viso energetikos generuojamo kiekio. Na, o e, 2020-aisiais tikimės, kad e, šis skaičius išauks iki e, daugiau kaip 160 gigavatų. <clears throat> Jeigu pažvelgsite, kiek kuri valstybė naudoja vėjo generuojamos energijos, tai matysite, kad uh, pirmauja Danija 24 procentai, paskui Portugalija 14 ir Ispanija 14,4, paskui Airija, Vokietija ir taip toliau. E, na, o Junktinė karalystė, e, Austrija ir kitos šalis e, nemažai investuoja ir turi gerą potencialą. Mes žinome, kodėl tai yra daroma, tai suteikia e, e, energijos tiekimo saugumą, e, sumažina CO2 išlakų riziką ir taip toliau. Taip pat atsiranda ir eksporto galimybių, sukuriama naujų darbo vietų Na ir ponas Lonsas tikriausiai e, džiaugsis išgirdam, e, e, išgirdamas tai. Jis kaip tik klausė, ar negali taip atsitikti, kad siekdami sumažinti CO2 išlakas mes energiją pabranginame. Tad tie skaičiai, kuriuos čia matote, paneigia tokią tezę. Čia mes žiūrime į paklausos ir pasiūlos kreivę ir matome, kad e, šia prasme e, atsinaujinančios e, energetikos ir oro jėgainių gaminama energija yra pati pigiausia. Brandolinė energetika seka toliau ir, kitos, ir, ir kiti energijos tipai dar brangesni. Mes matome, kad kai kuriuose šalyse, jeigu žvelgsime į rinką, tai e, jau e, gaunama graža, kuri yra didesnė už įvairiausių e, paramos schemų investicijas. Aišku, kad vėjo energetika daug gali nuveikti sprendžiant klimato kaitos problemas. Mes iki 2020 e, metų tikimės, kad išvengsime 342 milijonų tonų išlakų. Ir tai, tai prisideda prie ES užsibrieštų tikslų pasiekimo. Prie to prisėda taip pat ir naujų darbo vietų kūrimas, e, kai turbinos yra gaminamos e, Europoje. Jeigu pažiūrėsite, kiek e, Europoje pagamintų turbinų yra instaliuota, tai pamatysime, kad Europoje jos sudaro didesnę rinkos dalį, bet nemažai jų taip pat yra ir Kinijoje, ir kitur. Taigi, ponai Gebelsai, kurio nebėra, jau salėje pasakysiu, kad uh, Vargu, ar Kinija yra didžiausias e, vėjo energetikos eksportuotojas. Greičiausiai, kad tokiu yra Europos Sąjunga. E, esame technologijos prasme lyderiai pasaulyje, todėl kad pradėjome dirbti gana anksti. Mūsų uh, universitetų, uh, mokslo uh, tyriamieji centrai yra daug pasiekę šitoje srityje. Ypatingai daug esame patirties sukaupę steigdami vėjo jėgainių parkus jūroje. Na, reikia pasakyti, kad čia mus vejasi Junktinės valstijos, Kinija, Japonija, Pietų Koreja, Taivanis. Uh, Taigi iškyla iššūkių mūsų lyderiavimui. Ypatingai mūsų pagrindiniai konkurentai yra pasirengę ambicingai siekti savo tikslų, jau buvo minėtas penkmečio planas Kinijoje. Obama savo metinėje kalboje apie šalies padėtį taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia skatinti vėjo jėgainių panaudojimą. Na ir visas tos šalis konkurentės investuoja daugiau negu Europos Sąjunga, jeigu skaičiuosime pagal BVP proporcijas Taigi, kad tai liktume konkurencingi, mums reikia politinių veiksmų. E, dabartinė e, prekybos taršos leidimai sistema šiek tiek nukentėjo nuo krizės ir e, sprendžiant šią problemą reikėtų viršutinę ribą kelti iki 30 procentų arba numatyti kažkokias išmokas apie nepanaudojamus e, pajėgumus. Ir šia prasme mes turėtume prisidėti prie klimato kaitos tikslų. Savame suprantama, kad e, žengiant, žvelgiant į ateitį reikia optimizuoti e, tas sistemas, kurias jau turime, bet taip pat turime investuoti į tinklus, tame tarpe tarp valstybinius sąsajos tinklus. Ir tai beje prisidės ir prie elektros rinkos veiksmingo sukūrimo jūs matote, kad investicijos, e, kurias e, reikėtų pritraukti e, atsinaujinančios energetikos prasme, yra pačias mažiausias. Europos Sąjunga turi technologinį pranašumą, bet savo konkurencingumui išlaikyti, mums reikia ambicingo veiksmų plano, mums reikia parengtos rinkos su tinkamais tinklais, mums reikia išlaikyti savo lyderystę technologijų ir inovacijų prasme ir mums reikia siekti, kad prekyba taršos leidimais ir jos nešami privalumai būtų investuojame toliau. Ačiū. Kaip tik sutilpate 10 minučių, pateikėte labai įdomių skaičių ir tas, pasakojate apie tas alternatyvas, kurias turime pasirinkti, jeigu norime pasiekti savo tikslų. Toliau kalbės ponas Jaunin iš UPM. Jums taip pat skiriama 10 minučių pirmininkė, Europos parlamento nariai. Aš greitai apžvelgsiu tai, kaip šios diskusijos atrodo iš energijos gamintojų ir didžiųjų naudotojų perspektyvos. UPM yra pasaulinė mm, mm, miškininkystės pramonės grupė Suomijoje ir Europoje įsikūrusi. Turime šešias grupės medienos, popieriaus mm, srityje ir siekiame tapti pasaulinės rinkos lyderiais. Dauguma mūsų turto ir apyvartos yra iš popieriaus verslo, apie 70 procentų ir todėl aš daug dėmesio kreipsiu į šį aspektą. Mes taip pat e, kuriame daug naujų galimybių, aktyviai dalyvaujame kuriant biokūro technologijas, taip pat e, ieškome finansavimo pagal NR 300 tiek iš Prancūzijos, tiek su Suomijos. Turime kelias kompozicinės e, gamyklas, vykdome biocheminių medžiagų tyrimus. 70 procentų įmonės apyvartos yra iš Europos, bet veiklą vykdome Kinijoje, JAV, Pietų Amerikoje. Taigi, žvelgiant į Europos pramonės konkurencingumą, manau, mes esame visai neblogoje padėtyje, vertindami, kur investuoti, kur yra mūsų įmonės geriausios investicinės galimybės. Kalbant apie energijos verslą. Turime 3000 MW elektros energijos gamybos pajėgumų. Esame antras didžiausias energijos gamintojas Suomijoje. Tuo pat metu mes suvartojame maždaug 12 procentų visos e, Suomijoje pagaminamos elektros energijos. Gaminame 30 procentų visų atsinaujinančių energijos išteklių Suomijoje ir išmetame 1 procentą visų Suomijos išmetalų esam labai daug energijos suvartojanti mm, pra, pra, įmonė, bet išmetame nedaug CO2 išlakų. Maždaug 70 procentų mūsų energijos yra pagaminama iš CO2 neišmetančių ar neutralių energijos šaltinių. Per pastarosius metus 1 milijardą eurų investavome į atsinaunančius energijos šaltinius. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių investicijų, kurias padarėme didžiosiose e, termofikacinėse elektrinėse, kurios remiasi e, atsinaujinančiais ištekliais visame pasaulyje. Taip pat esame antras pagal dydį biomasės e, energijos operatorius Europoje. Čia kalbame apie energijos veiksmingumą E, tuo pat metu kalbėdami apie CO2 nutekėjimą ir apskritai klimato kaitos politiką ir jos tikslus. Energijos veiksmingumas yra įtrauktas į mūtų, inkorporuotas ir susijęs su mūsų pramonė. Mes e, nuo pat pradžios ėmėmės iniciatyvų šiame kontekste. Mūsų verslas remiasi e, mintimi, kad reikia pagaminti daugiau suvartojant mažiau. Norime viską daryti veiksmingiau, tiek kalbant apie produktus, tiek apie procesus. Ir nuo 1990-ųjų e, energijos, elektros energijos suvartojimas pagaminant vieną toną popieriaus labai žymiai sumažėjo maždaug 40 procentų. Nuo 1997 metų 23 procentais dar suž... sumažėjo. Pavyzdžiui, per pasarosius du metus e, popieriaus pramonėje pradėjome įgyvendinti iniciatyvą, Nu, kurioje dalyvavo visi darbuotojai. Mes išleidome maždaug 9 milijonus. O, a, sulaukėme 140 idėjų, išleidome 9 milijonus eurus, bet per keletą metų sutaupėme daug daugiau ir taip pat sutaupėme labai daug tonų CO2 išlakų, kurias galėjome išleisti, jeigu nebūtume to padarę. Taigi mes visą laiką jaučiame poreikį, kad mūsų verslas būtų kuo veiksmingesnis ir išliktų konkurencingu. Tokio, tokiame versle mes galime išlikti tik tuo met, jeigu būsime patys veiksmingiausi ir mažiausiai kaštų patrintis gamintojai. Dabar greitai norėčiau pakalbėti apie politinį pagrindą. Šis, šis, šioje skaidrėje matote vieną iš mūsų svarbiausių tyrimų sričių, tai yra nano pluoštas, taip pat jis apibrėžia politinį pagrindą ir kaip politikos įtakoja viena kitą. Aišku, mes norime viską žiūrėti holistiškai ir pamatyti bendrą šių politikų poveikį. Popieriaus pramonė patiria didžiulį spaudimą visame pasaulyje. Pastebime, kad ilgalaikės tendencijos yra kainų mažėjimo ir taip pat mm, o žaliavų gamyba ir elektra vis brangsta. Taigi mums reikia stengtis kuo mažiau išlaidų patirti. Augimas yra labai greitas, o konkurencija ne iš ES yra labai didelė. Kinijoje Pietų Amerikoje daug investuojama į šią pramonę. Taigi, kaip užtikrinti, kad liktume konkurencingi, kad mūsų verslas būtų gyvybingas, kaip, kaip ir toliau veiksmingai vykdyti verslą ir užtikrinti darbo vietas, kurias dabar turime. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mūsų situacija yra gana ypatinga, kalbant apie atsinaujinančius išteklius, nes mes daug atsinaujinančių šaltinių patys gaminame, tačiau atsinaujinančių energijos šaltinių politika labai didelį spaudimą daro ir mūsų žaliavoms. Tai, kai mes naudojame mūsų žaliavas. Ir tam tikrą prasme patiriame labai didelį pavojų mūsų verslui Europoje mes dabar susidurime su trejopą riziką, trejopą naštą, kalbant apie energetikos politiką. Jaučiame išlakų kvotų kaštus, taip pat kenčiame nuo augančių žaliavų kainų. Ir todėl Esame nelabai patogioje situacijoje, galvodami, kur toliau investuoti. Neseniai paskelbėme savo prioritetinės investicinės opcijas ir sąrašo viršuje yra investicijos Europos, į Europos veiksmingumo iniciatyvas. Čia turiu omenyje energijos gamybą, um, kogeneracinės e, e, jėgainės, nes pastebime, kad tai turi naudingą poveikį, mažinant kaštus. Taip pat paskelbėme kitos popieriaus gamyklos įsigijimą Europoje. Mm, dabar tas, tą susi, gal, galima susiliejimą tyrinėja Europos komisija ir jeigu jis sėkmingai vyks, mes ir toliau liksime konkurencingi šioje pramonės šakoje. Kaip minėjau, mes taip pat vykdome Suomijoje ir Prancūzijoje biokūro projektus, tačiau tuo pat metu E, siekiame investuoti 500 milijonų eurų Kinijoje pramonės, e, popieriaus pramonės sektoriuje ir taip pat pietų pusrutulyje ne vieną milijoną esame investavę į projektus. Tai yra sudėtingi sprendimai. Kai kas šiandien kalbėjo, kad ta ar ta politika padarys tokį ar tokį poveikį, bet manyčiau, kad vienintelis būdas, kaip užtikrinti konkurencingumą Europoje, yra per per konkurencingumą skatinančias iniciatyvas. Taip mes norėtume, kad atrodytų ateities situacija pasaulyje, kad mm, ekonomika būtų tvaresnio pobūdžio, biologinė ekonomika, tačiau biocheminių medžiagų e, atsinaujinančių šaltinių vaidmuo vis svarbės. Ir manome, kad kaip e, ir popieriaus pramonėje. Reikia stengtis pasigaminti kuo daugiau iš atsinaujinančių žaliavų. Tačiau, kad galėtume tapti tikraisiais žaliųjų technologijų gigantais, mums reikia, aišku, ir e, apvertinių lėšų, sveiko verslo, stipraus verslo ir konkuringo verslo. Ir galiausiai, kalbant apie politinės diskusijas, mūsų žinia, tai ką norime pasakyti, yra paprasta. Iš verslo perspektyvos mes labiausiai norime nuspėjamumo. 2020, strateg... 2020 yra už kampo, jie tuo ateis, kalbant apie investicijas. Mes norime, kad politinė struktūra būtų stabili, nekistų nuolat, nes tokiu būdu kyla neiškumas, o neiškumas mums yra nenaudingas. Ačiū. Dank, Herr Jahun, auch. Dėkuoju. Dėkuoju už jūsų pristatymą. Ir tai, ką jūs. Uh, padarėte savo bendrome, e, bendrovėje. Dėja, mes neturime. E, dabar laikas diskusijai. Aš manau, e, įspūdinga, kaip jūs, jums pavyko subalansuoti gamybą ir padidinti pajamas. Jūs esate sąrašo viršuje, jeigu pažvelgtumėte į sunkios pramonės potencialą. Uh, tai manau, kad e, daug e, patirties galima būtų perkelti į kitas bendrovės. E, potencialas Europoje naudoti tas pačias priemonės. Kaip jūs tai, kaip jūs tai žiūrite? Dėkuoju labai, prašau. Ačiū, Aš norėčiau užduoti klausimą mm, e, pasisakiusiam apie e, vėjo jėgainės. Jūs kalbėjote apie konkurencinį privalumą Europoje. E, tačiau konkurencinis privalumas nyksta su laiku. Ar jūs manote, kad mm, reikėtų apie tai toliau kalbėti, galbūt ne šiandien, galbūt ne čia. Tačiau kalbant apie pramoninius išradimus. Atrodo, e, kaip, kaip ilgai mes galime išlaikyti tą konkurencinį privalumą. Mes e, siekiame Barcelonos e, tikslų, yra tam tikrų teigiamų poslingių, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje mes galime atsilikti. Taigi mano klausimas e, daugiausiai skirtas jums kalbėjusiam apie e, vėjo jėgainės. Dėkoju. Pone Hercog, dar, e, kadangi buvo du komentarai, prašau suteiksiu jums galimybę atsakyti į klausimą. Dėkoju. E, mūsų bendrovė užima e, lyderiaujančią poziciją šiaurės šalyse ir šilumos e, gamyba arba dauguma mūsų bendrovių gamina ir šilumos energiją, ir elektros energiją vienu metu ir aprūpina tą miestą, prie kurio yra pastatyta. E, e, turime jėgainių ir iš Suomijoje, ir iš Švedijoje, ir e, kai kuriuose Europos dalyse, žinoma, ten netiek reikalinga šiluma. Ir manau, kad tikrai šios technologijos galimybės, kogeneracinių elektrinių galimybės Europoje yra dar neišsemtos. E, tokių e, jėgainių yra e, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tačiau e, e, išvelgiu tam tikrą e, grėsmę. Mes naudojame daug įvairių žaliavų energijos gavybai tačiau kitose e, šalyse tai gali turėti neigiamos įtakos e, medienos ir popieriaus gamybos pramoniai. Ir taip pat tai susiję ir su atliekomis. Taip. Prašau, ponas Grė. Atsakysiu į jūsų klausimą. Kaip, mes, iš, kaip, kaip ilgai išlaikysime savo konkurencinį privalumą? E, svarbiausia yra išlaikyti mm, jau pasiektą e, lygį, tai yra 1 procentą Europos finansavimo. E, šiandien tai mm, pasiekėme naudodami tik 1 procentą energetikos finansavimo. E, taip pat turime padidinti finansavimą e, mokslinių tyrimų srityje. E, vėjo jėgainių srityje turėtume panagrinėti kitas technologijas ir tai tikrai galėtų sustiprinti konkurencinį pranašumą. bendrovės išvelgdamos e, šių technologijų teigiamus privalumus e, bus suinteresuotos toliau į tai finansuoti, e, tai finansuoti ir investuoti. Iš pačių bendrovių gauname apie 95 procentus finansavimo. Dėkuoju. So, die letzte Frage ist Stellerin. Na ir paskutinis klausimas. Ir tada pereisime prie kitos diskusijos temos, e, kadangi pirmininkė paprašė laikytis kiek galima daugiau grafiko. Aš norėčiau išgirsti, mm, išgirsti jūsų komentarus dėl atsinaujinančios energijos. E, ir Kinijos ateinančiam penkmetį yra numatyta įvairių priemonių Yra daug žmonių e, manančių, kad įmanoma, e, gali būti, kad Kinija, mm, Kinija ne tik didins gamybos apimtis, bet ir anksčiau ar vėliau. E, vystis e, technologijas sparčiau nei Europą ir pralenks mus. Ir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 tai, ką matome Europos pramonėje vykstant, e, tai kol kas e, lyderiais išlieka europiečiai ir japonai, bet tarkime pastaruoju metu dėl žemesnių kiniečiai dėl mažesnių kainų dabar labai greitai vejasi gaminant e, saulės baterijas. Ar jie sugebės kitose sektoriuose to paties pasiekti? Sunku pasakyti, kolega čia kalbėjo apie vėjo jėgainės ir čia turime būti atsargus. E, reikalas tas, kad Europoje neturime tiek daug e, išteklių, žaliavos ir turime žiūrėti, kad mūsų nepralenktų tie, kurie naudoja agresyvesnę politiką. Na, kalbant apie kaštus e, gaminant vėjo jėgainės, tai e, pagaminti turbiną Kinijoje ir Europoje kainuoja maždaug tiek pat e, ir e, reikia galvoti, kiek kainuoja e, stimulai tokios gamybos. Taigi, žvelgiant iš, tos, e, iš to požiūrio taško, mes išlaikysime dar nemažai darbo vietų. Kitas dalykas, kad Kinijos rinka pasiteisina, kai kalbama apie mm, žemos kainos produktus, tuo tarpu Europos rinka yra mm, patraukli tiems, kas gamina aukštos kokybės, aukštų technologijų produktus. Ir aš manau, kad jeigu tinkamai brėšime savo tikslus ir apsibrėšime finansavimo galimybės, tai galėsime išlaikyti savo atotrukį. Noriu padėkoti prelegentams už jų pasisakymus, už tai, kad atsakė į klausimus. <clears throat> akivaizdu, kad e, mūsų laukia nelengvas kelias. Ar kalbėtume apie 20 ar 30 procentų tikslą? Dėkoju, kad atvykote, kad gyvai dalyvavote diskusijoje. Na, o dabar pereiname prie mokslo tyrimų ir inovacijų. šioje e, srityje. Taip pat turime žiūrėti, kad neprarastume lyderių vaidmens. E, mūsų prelegentai šiandien yra ponas Lamberti, yra Europos e, plieno technologijų platformos generalinis sekretorius, o paskui Kererys Nilsen yra Novozymes įmonės Europos reikalų skiriaus direktorius. Pirmiausia, ponas Lambertry. Na, pažiūrėsime, ar veikia mūsų informacinės technologijos pirmiausia. Ir prašom, žodis jums. et dans son euh, agenda de recherche euh, stratégique, euh, un des éléments clés euh, concerne Europos Sąjungai svarstant strateginę mokslo ir tyrimų e, darbo tvarkę, daug dėmesio reikia skirti CO2 išlakoms plieno pramonėje. E, plieno pramonėje. Galima naudoti arba geležies rūdą plienai gaminti, arba ir, ir ten jūs turite tam tikras specialias krosnis, arba jūs naudojatės elektrolizės būdu. 60 procentų viso plieno yra pagaminama Europoje pasinaudojant būtent e, rūdos žaliavą, o 40 procentų iš metalo laužo. Vadinamasis e, BOF metodas reikalauja daug daugiau e, energijos, nes ten naudojami cheminiai elementai kurie tą rūdą tirpdo. Taigi, jeigu naudosite metalo laužą, perdirbinėsite metalo laužą, tai tam prireiks keturis kartus mažiau energijos išteklių. Mes pasiekėme 50 procentų energetikos poreikių sumažinimo tikslą, taip pat sumažiname ir teršalus 50 procentų. Ir tai yra įmanoma todėl, kad vis daugiau panaudojame metalo laužo, greta to pasiekta pažangos ir pačioje gamybos technologijoje. turime taip pat ir tam tikrų technologinių pranašumų, turime termodinaminių galimybių, taigi galvojame, kad CO2 išlakas galime sumažinti dėl tos naujos technologijos bent jau 10 procentų. Taigi, e, Iš vienos pusės e, turime mažinti tas išlakas e, ir tai reiškia, kad turime daugiau panaudoti metalo laužą, Antra vertus, mes turime efektyviau naudoti esamą įrangą ir ieškoti taip pat e, supermodernių naujų technologijų. Ir dar šalia to mums reikia galvoti apie tokius produktus, kurie turėtų ilgesnį e, eksploatacijos ciklą. 2004-aisiais e, pradėjome programą, kurią pavadinome Alkos programa. E, tai yra labai mažai, ultra mažai e, CO2 išlakų generuojančios technologijos. Jos veikia, kaip sakiau, nuo 2004 metų Ir e, čia yra keletas alternatyvų, e, vadinamoji TGR technologija, e, kuri leidžia sugauti išmetama, išmetamus anglės junginius ir juos kaupti ir saugoti. Kita alternatyva tai aukštakrosniai yra tokia, kuri leidžia pasinaudoti elektrolizės procesais. Panalizavę tuos skirtingus procesus, 2011 mes pradėsime bandomąjį projektą ir jeigu jis bus sėkmingas, tada pradėsime po 2020 metų pramoninių mastu taikyti tas technologijas. Čia matote, e, kiek efektyviai galima sumažinti CO2 išlakų skaičių, panaudojant vieną ar kitą technologiją. E, taigi, pirmojų atveju, panaudojant TGR technologiją ir e, anglės surišimą ir saugojimą. Antrojų atveju, pasinaudojant Hisarna technologiją, e, galima pasiekti dar geresnių rezultatų, kaip matote. Dabar, e, galvojant apie elektros energijos efektyvų naudojimą, viskas priklauso nuo to, kaip toms technologijoms ta e, elektra yra gaminama iš vienos pusės galima sumažinti CO2 pasinaudojant naujomis technologijomis, tačiau jeigu atsižvelgsite taip pat į tai, kiek e, vis tik CO2 yra generuojama tas technologijas kuriant, tai pamatysite, kad e, situacija yra truputį kitokia. Be jokios abejonės egzistuoja didžiulis potencialas tose, tose technologijose ateičiai. Na, dabar galvojant apie tas a, a, krosnies technologijas, a, kurios leidžia surišti anglį ir paskui ją saugoti, supumpavus anglės junginius į, į žemę. Ir čia iškyla mm, teršalų emisijų teisių klausimas. Mes tikimės, kad e, šiame projekte mes e, taip pat galėsime mm, dalyvauti. Aš kalbu apie mūsų e, gamyklą Florange Prancūzijoje. Turime dar vieną gamyklą Eisenhüttenstadt, e, kur taip pat tikimės savo sistemą įdėkti. Dabar e, kitas alternatyvus procesas, e, kur, kurį mes vadiname Hisarna, technologiniai procesai čia visiškai kitokie, vadinama ciklono technologija ir paskui e, yra įpurškiamas deguonis. E, jis generuoja daug CO2, kurį paskui nesunkiai galima surišti ir saugoti. Dabar Olandijoje mes e, atliekame bandymus su nauja technolo naujomis technologijomis, 8 tonų per valandą technologijomis ir mes e, tikimės, kad e, jos pasiteisins ir tada bandysime tatą e, plieno gamykloje Olandijoje jas įdėkti. Jeigu kalbame apie pridėtinę vertę, kurią galima sukurti mažinant CO2 išlakas plieno gamyboje, Ir jeigu palyginsime tai su, pavyzdžiui, e, statybų pramonė, tai e, proporcijas čia sunku apibrėžti, kadangi, e, tarkime, pastatų izolacijai naudojamas ne vien plienas, bet ir kitos izolacinės medžiagos, tame tarpe betonas ir e, stiklas. Jau minėjau, kad mes e, sumažinome per pastarosius 40 metų CO2 išlakas per pus, lygiai taip pat padidinome ir savo energijos suvartojimo efektyvumą. Žinoma, e, jeigu daugiau bus naudojama metalo laužo ir jeigu bus daugiau pažangos technologijose, E, galima pasiekti dar didesnės e, pažangos. Mes turime, kaip sakiau, bandomuosius projektus, e, kurie bus pradėti 2011 metais ir per ateinančius dešimt metų bus paleisti eksploatacijom. Jeigu pasirodys, kad jų tų projektų rezultatai, bandobųjų projektų rezultatai yra sėkmingi, Ir jeigu bus sėkmingai taikoma anglies surišimo ir saugojimo sistema, tai tada mes tikimės, kad e, prisidėsime prie CO2 išlakų mažinimo visame gamybos cikle. Ačiū. Maniau, kad keli dalykai buvo labai naudingi. Pirma, E, anglės surinkimas ir saugojimas yra svarbus ne tik energi elektros energijos gaminimui, bet taip pat tai yra aktualus klausimas ir, sakykime, plieno sektoriuje, kur iš vis neįmanoma iki nulio sumažinti CO2 iš metalų. Tose sektoriuose e, anglės surinkimas ir saugojimas taip pat gali pasitarnauti. Taip pat e, sakėte, kad yra fizinės ribos mažinant CO2, negalima nuolat beribai, beribiškai mažinti tų CO2 išlakų. Būdamas inžinieriumi, džiaugiausi tai išgirdęs, bent jau, kad pripažįstate tą apribojimą. Dabar norėčiau žodį suteikti kitam kalbėtojui, ponui Nilsenui. Matau, kad jūsų prezentacija jau praruošta, taigi išklausykime, o po to vyks diskusija. Ačiū, ačiū, kad pakvietėte mane. E, trumpai prisistatysiu, pristatysiu mūsų įmonę. Mes esame pasaulinė lyderė, tiekiame e, fermentus įvairiausioms pramonės šakoms, mes savo srityje yra, esame rinkos lyderiai, taip pat išleidžiame labai daug tyrimams ir taikomai plėtrai, pradedant nuo pasaulinių iššūkių. E, mes susidurėme su ribotais ištekliais, didėjančia populiacija, mm, didėjančiai maisto paklausai, klimato kaita ir taip toliau. Taip pat pastebime, kad e, iškastinio kūro era baigėsi, galbūt ir brandolinio kūro era taip pat baigėsi. Jau šiandieną e, kitos ka, naujosios kartos biokūras yra prieinamas, galima užsipildyti automobilį biodegalais. Taigi tai nebėra technologinė kliūtis, tačiau reikia diversifikuoti šios kūro šaltinius, taip pat reikia galvoti apie biochemijos pramonę, kaip gaminti toliau plastiką, biotekstilę ir cheminės medžiagas. Šiandieną norėčiau pabrėžti, kad Europoje žemės ūkio sektorius e, nepakankamai išnaudoja visas galimybės. Jis Čia yra daug galimybių taikyti inovacijas, taikant naujas technologijas, investuoti į ateities infrastruktūros technologijas, sumažinti šiltam efektą sukeliančių dujų išlakas, sukurti naujų darbo vietų ir padidinti energijos saugumą. Svarbiausia pradėti transformaciją nukreiptą link biologinių kurų paremtos ekonomikos. Dešinėje matome kad tai, ką galime panaudoti dabar, tai yra augalai, javai, o kitoje pusėje matome įvairias kitas alternatyvas. Dabar mes galvojame apie ateities galimybės, kaip padidinti taip pat mm, šitą kairė pusėje esantį sąrašą, panaudoti komunalinės atliekas, gaminant energiją ir taip toliau. E, turime pasikliauti inovacijomis, nes jos atves mus į priekį. E, pirmosios e, kartos biokūras tai taip pat yra svarbus žingsnis į priekį. Laimiai labai daug dėmesio kreipiama į bioekonomiką. EBPO yra numačiusi, kad 2030-aisiais 2,7 procento BVP bus generuojama iš šios srities. Taip pat e, Pasaulio gamtos fondas yra numatęs, kad e, pramoninės biotehnologijos gali padėti išsaugoti, sutaupyti 1,2,5 bilijonų tonų CO2 išmetalų iki 2030-ųjų. O taip pat e, Pasaulio ekonomikos formas yra numatęs, kad iš to galima gauti daug įplaukų. Pasaulio gamtos fondas numato, kad ateityje mes pasieksime mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Taip pat pagerės energijos nausnaudojimo veiksmingumas, sumažės e, energijos sunaudojimas, jau šiandieną tai pastebime. Toliau pe, bus visiškai pereita prie naujosios kartos biokūro. Svarbu pabrėžti, kad šiandieną jau yra tokios galimybės, tačiau jų pilnai neišnaudojame, nesusidurėme su politinėmis kliūtimis. Ir jeigu pilnai pereisime prie biokūro, sutaupysime daugiau nei milijardą tonų CO2 iš metalų. Bloomberg New Energy Finance yra parengusi pranešimą, kuriame sakoma, kad dar nepanaudoti 20 procentai prieinamų žemės ūkio atliekų, iš kurių taip pat galima būtų panau, pa, su, pagaminti energijos. E, iki 2010 galima pakeisti kitais ištekliais 62 procentus e, benzinos naudojimo. E, Taip pat e, sukurti iki vieną milijoną darbo vietų kaimo vietovėse. Visi šie skaičiai yra svarbus. E, taip pat jie pasinaudotų ir keičiant transporto sektoriaus sąrangą, nes iš jo taip pat labai daug išmetama CO2. Taip pat reikia pakeisti iš naftos gaminamas cheminės medžiagas e, iš kitų šaltinių gaminamomis medžiagomis. Ir čia yra labai svarbios tyrimų ir taikomosios plėtros ir inovacijų programos. ES turi daugiau dėmesio į tai kreipti, kadangi Europa turi konkurencinį pranašumą, kalbant apie biologinės technologijas. Viena iš, tai yra viena iš tričių, kur mes esame pranešesni už JAF ir galėtume nuo to ir pradėti. Mes jau esame pasiekę pirmosios kartos biokūrą, dabar reikia pagalvoti apie antrosios kartos biokūrą. Taip pat ieškoti naujų biomedžiagų, kurios Europai galėtų atnešti daug pajamų ir taip pat prisidėti prie CO2 mažinimo. Taip pat suteiks galimybę žemės ūkio sektoriui prisidėti prie Europos tikslų siekimo. Man atrodo, kad Europos laukuose dar yra labai daug potencialo. Atsinaujinantis chemijos pramonės sektorius dar tik užgimsta, atsinaujinančios cheminės medžiagos dar turi įgauti aukštesnį konkurencingumą tiek kaštų, tiek kainos prasme. Ir tam reikia, kad būtų įdėkta kaimo vietovėse visiškai nauja infrastruktūra. Norėčiau taip pat pakalbėti apie projektus šią linkme. Dupont, Danisko, Roket. Daug Europos įmonių bendradarbiauja su multimilijoninėmis įmonėmis, siekdamos mm, žengti tolesnius žingsnius link bio medžiagų. Tačiau svarbiausia, jeigu mes norime e, siekti bio, tech, bioekonomikos, Tuomet reikia užtikrinti, kad numatytume atitinkamus išteklius, taip pat finansuotume bio kūrą gaminančių gamyklų statybas kaimo vietovėse galbūt 2050 ar po šimto metų, galbūt mums nebereikės bio kūro, galbūt bus sukurtas visiškai, vis, sukurti visiškai nauji varikliai. Taigi mes raginame, kad Europą imtųsi politinės lyderės vaidmens, nereikia laukti krizės, kad Europa transformuotųsi į bioekonomiką, man atrodo, jau dabar nelaukiant reikia pradėti prisitaikyti prie antrosios kartos biokūro gamybos ir naudojimo ir statyti atitinkamas e, gamyklas ir tiekti technologijas. Ačiū. Dėkoju už Jūsų prezentaciją, ponė Nilsinai. Manau, Jūs paminėjote keletą labai svarbių sričių - žemės ūkį ir žemės ūkio politiką, nes parlament E, ryšim su Lisabonos strategija. E, tai pastebėjome, kad žemės ūkija šiame kontekste galima sukurti naujų darbų. Dėkuoju už labai, dvi, labai įdomias dvi prezentacijas. Aš norėčiau užduoti trumpą klausimą ponui Nilsenui. Manau, kad iš kuklumo jūs nepaaiškinote, kaip jūsų produktai gali e, būti siejami su tradiciniais produktais būvio ciklo prasme. E, ateities kartų biokūras ir ir biochemijos panaudojimo potencialas derinant su žemės ūkio atliekų panaudojimu. E, šis klausimas jau yra aptariamas e, kalbant apie naują žemės ūkio politiką. Ir ponui Lambertry klausimas e, susijęs su plienos sektoriu. Porą, porą klausimėlių. Yra lyginamosios e, gairės pasaulyje šiame sektoriuje. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, koks yra potencialas šioje srityje, kadangi geriausi, mm, e, geriausios lyginamosios gairės E, kai kurios yra Europoje, tačiau ne visos. Ir koks yra e, tobulinimo potencialas šias gairias, lyginamasias gairias dar labiau kilstelėti. Ir e, kitas klausimas e, su taršos e, leidimų priekybos sistema ir plieno sektoriumi susijęs. 90-50 procentų geležies rūdos e, E, Europoje yra Šiaurės Švedijoje ir 40 e, procentų e, peletų naudojama Europoje. Tai koksgi būtų mm, lyginamųjų gairių siūlymas? Ar turėtume pažvelgti į visas plieno bendrovės, ar į tas, kurios naudoja geležies rūdą. E, yra tik viena didelė bendrovė. Tai yra, e, ar mes e, turėtume lyginamasias gairias sieti su viena didelė bendrovė ar su visų sektoriu? Mm. Kaip Jūs žiūrite į galimas pasiekmes Europos plieno sektoriui? nes efektyvumo ar klimato požiūrių peletai nėra labai geras dalykas. Ar reikėtų pažvelgti į, į įmonės naudojančias geresnius produktus? Koju, ponė Lena Ek. E, Pone Biutikofer, taip pat e, klausimas ponui Nilsenui vizijos ir kaip jūs žiūrite į biochemiją, ateities kartos biokūrą pagamintą iš žemės ūkio atliekų? Kaip jūs E, žvelgiate į žemės išteklius, nes žemė e, panaudojama labai įvairiai. Ir net jeigu jūs panaudojate žemės ūkio atliekas, ar tai turi kokio nors įtaką žemės ūkio naudmenoms? ir bet kokiu atveju e, žemės naudmenų, žemės e, plotas yra ribotas šioje planetoje. Gal galėtumėt e, šiek tiek plačiau e, šiuo aspektu pakalbėti. Dėkoju. Aš taip pat e, prisidėsiu prie kalbėtojų. Turiu klausimą abiems kalbėtojams. 2008 metais mes priėmėme e, mm, anglės dvideginio e, sugavimo ir saugojimo įstatymus, biokūro e, įstatymus. Dėl biokūro taip pat šiame kontekste Kalbant apie anglės dvideginio sugavimą ir saugojimą, čia yra e, daug opozicijos. Mes, žinome, galime e, leisti įstatymus, tačiau e, susilaukiame prieš priešos savo valstybėse narėse. Aš konkrečiai kalbu apie Vokietiją. Taigi Mm, gal jūs galėtumėte paaiškinti, e, kaip komunikuoti šią strategiją? Aš manau, kad tai jūsų planavimo dalis. E, tačiau pramonės įmonės e, veikia šioje srityje ir kaip, kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Oui, donc euh, je vais essayer de répondre euh, Dėkoju. Aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimus susijusius su plieno pramonė. Visų pirmiausia, kalbant apie pasaulinius e, lyderius, e, taip tikrai yra pasauliniai lyginamieji rodikliai Europoje. Ir galima būtų paminėti Japoniją ir Koreją kaip um, šios ryties e, e, lyderės. E, tose valstybėse, kur plieno pramonė ypatingai sparčiai vystusi, tai Kinija ir Indija. Tai pavyzdžiui, Kinijoje 45 procentai visos plienos, plieno gamybos yra sutelkta. Uh, ir šis sektorius per artimiausius metus taip pat vystysis. Ir kiekvieną kartą, kai stebime plieno gamybos perkelimą ar šios sektoriaus augimą Indijoje ar Kinijoje, galvojame apie e, anglės dvideginio išmetamą e, kiekį. Europos atžvilgių jūs esate teisi sakydama, kad e, skirtumas tarp mm, e, geriausių įmonių ekologinė prasme ir blogiausių įmonių e, yra apie 20 procentų skirtumas. Tai štai kodėl mm, svarbu e, pasiekti, kad tas skirtumas būtų apie 10 procentų visose bendrovėse. Na, o dėl peletų, plieno peletų. Jūs minėjote LKB, e, Švedijos peletų gamintoje. E, e, peletų gamyba yra pasaulinės rinkos dalis. Jūs galite įsigyti jų ir Brazilijoje. Ir kaina yra pasaulinė. Tačiau jeigu pažvelgsime į CO2 emisijas viso gamybos ciklo metu, tai e, čia nebus jokių privalumų. O jeigu pažvelgsime į gamintojus e, Europoje, visų emisijų kontekste, tai Europoje galima pasiekti šiokio tokio pagerinimo dėl energetikos politikos efektyvumo. Taigi aš tikiuosi atsakiau į jūsų klausimą. Na, o kas dėl e, įstatymų taikymo susijusių su klimato kaita vyksta plačios diskusijos ir tiesa, kad e, kai taikoma taršos leidimų priekybos sistema, e, plieno gamintojai bus priversti daryti pažangą emisijų mažinimo srityje. Tačiau, kaip minėjau, dėje šiandieninės technologijos e, leidžia tik nedidelę pažangą. Todėl e, sunku prilyginti E, eilinius gamintojus su e, pažangiausiais gamintojais, todėl kad jie turi mm, esamas technologijas e, ir jiems sunku pasivyti. O 2012 metų taršos leidimų priekybos sistema leis mm, sumažinti tą atotrunkį 10 procentų. Ir mums siekiant pagerinti e, technologijas E, būtina taikyti geriausias e, technologijas, apie kurias aš kalbėjau. Visų pirmiausia, e, laboratorijose atliekami bandomieji projektai, vėliau maž, mažo masto bandomoji gamyba ir taip toliau. Ir Prancūzijoje atliekamas anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo bandomasis projektas Ir mes esame šių metų vasaro mėnesį pateikę prašymą e, komisijai. Iš komisijos atsakymą gausime gegužės mėnesį. 2012 metais pradėsime e, taikyti šį, e, jeigu gausime leidimą 12 metais, tai tik 15 metais galėsime pradėti taikyti šią technologiją. Iš esmės tai reikš tik tai 2016 metus Taigi e, laiko aspektas yra pagrindinis dalykas šiame kontekste. Dėkuoju. Galbūt aš pradėsiu atsakydamas į jūsų klausimą. Biokuras yra labai įdomus dalykas, kadangi e, anksčiau buvo transporte pradėtas taikyti šis dalykas, nes tai susiję su biokūro tvarumu. E, visiškai aišku, kad tai yra e, tvarus dalykas, tai yra ateitis ne tik transporto sektorioje, bet ir e, e, visuomeninėme sektorijoje. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie, apie kitą kartą. E, biomasė e, nėra neišsemamas išteklius. Ir kai e, trumpalaikėme ar vidutinės trukmės laikotarpyje transporto sektorius naudos biokūrą, mes turime galvoti ir apie elektrą varomas transporto priemonės ir kita, kitos kartos technologijos yra pasirengusios tai pritaikyti. Mes turime išsaugoti dirvos našumą ir, ir galvoti, kiek galime ištraukti iš dirvos. Blumbergo atveju, e, kurį minėjau, tai 20 5 procentus yra ištraukiama iš e, dirvos. E, akademinės studijos rodo, kad galima iš dirvos ištraukti iki 50 e, procentų medžiagų. Taigi tai yra tikrai didelis išteklius. Ir norėdami eiti šiuo keliu, turėtume plačiau išnaudoti bio kūro kultūras. Ir turėtume galvoti visos tiekimo e, gamybos grandinės prasme, kad galėtume sukurti pridėtinę vertę. Ir kiek aš žinau, dauguma žmonių mano, kad tai yra tikrai uh, Mm, didelė galimybė, tačiau mm, tai užtruks laiko mm, ir mes turime panagrinėti atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvą ir Jeigu pažvelgtume į valstybių narių nacionalinius veiksmų planų, planus, tai ten yra labai mažai kalbama apie konkrečius tikslus. E, ir dvigubas e, skaičiavimas e, taip pat keliama, e, ir kelia problemų, nes jeigu kalbėsime apie 5 procentus, tai dvigubai skaičiuojant jau bus 10 procentų. Ir tas e, ne visuomet e, veikia. E, jei mes norime, kad e, gamybos įmonės taikytų naujas biotehnologijas, biokūro technologijas, tai turime uh, E, sukurti tam e, paskatas, e, mokesčiai, ekologiniai mokesčiai, biokūro mokesčiai turi prie to prisidėti atsinaujinančio energijos šaltinių direktyva taip pat turėtų būti tinkamai taikoma. Ir galbūt nebereik, E, mes galime e, panaudoti įvairiausias e, technologijas, biomasę išskaidant į cukrų ir, ir taip toliau. Esame įsitikinę, kad tai yra tikrai teisingas kelias, kuriant naujos kartos biokūrą ir aš manau, kad tai yra tikrai tvaru. Aš negaliu pasakyti, ar tai turėtų sudaryti 20 ar 30 procentų kelių transporto kūrą, bet svarbiausia, kad mes esame teisingame kelyje. Atleiskit, aš neatsakiau į jūsų vieną klausimą. Akivaizdu, kad e, kai kalbam apie CO2 išlakų mažinimą, tai e, tos procedūros yra susijusios su anglės sugavimu ir saugojimu. Čia yra bent 300 e, projektų. Pirmininkas, na kągi, ko gero, šitą gaidą galim baigti diskusiją. E, antrąjį diskusijų raundą, o dabar padėkojęs prelegentams kurie kalbėjo apie pramonę, e, apie naujas pramonės šakas, biotehnologijas ir taip toliau, aš dabar kviečiu atvykti ir į savo vietas atsisėsti paskutinio diskusijų raundo prelegentus. Reikia mums laikytis numatyto darbų grafiko, kad paliktume laiko šiek tiek ir diskusijoms. Taigi, noriu pasveikinti poną Karsten Neuhof. Jis yra klimato politikos poveikio pramoniai organizacijos direktorius mokslo tyrimams ir taip pat pona Jeremy Nicholson Dėkoju mm, už galimybę padiskutuoti šią aktualią temą. Pradėsiu nuo skaidrės, e, kurią mes parengėme diskutuodami, ar direktyva dėl prekybos tarko, e, taršos e, leidimais darys įtaką mm, teršalų kiekiams. Apskritai tos sistemos įvedimas e, numatė sukurti stimulus, kad pramonė galėtų e, gautas lėšas panaudoti investicijoms į naujasias technologijas. Bet mums e, rūpi dabar ar klimato politika, kurią mes vykdome ir atneš tuos pokyčius. Jeigu to nebus, tai tada ir klimato politika bus menkiau veiksminga, bet taip pat ir pasiūs blogą signalą kitoms pasaulio valstybėms, e, sakydama, kad tokia klimato politika nieko neprisideda prie naujų darbo vietų kūrimo ir pažangos apskritai. Taigi, mm, pažvelgę į klimato politikos režimą, mes pabandėme e, patyrinėti, kokį poveikį ji darys e, vienose ar kitose pramonės šakose, jungtinėje karalystėje ir kitur. Mes e, galvojame, kad kai anglės kaina bus 20 eurų, kaip išauks gamybos kaštai Mes matome, kad e, yra išlaidų pakilimas, kurį sudaro du komponentai, e, mėlynai parodyta energetikos kaina ir dar greta yra parodyta, kiek e, pabranks gamyba, jeigu reikės panaudoti lėšas, e, kurios gautas iš taršalų prekybos. Politinėse diskusijose e, pramonės ir profsąjungų susirūpinimas e, privedė prie to, kad buvo labai aiškiai apibriešta, kuriems sektoriams tai yra aktualiausia. Ir tada tas sąrašas buvo išplėstas ir įtrauktas kitos veiklos rūšys, kuriams iškyla taršalų rizika. Taigi dabar mes tiesiog žiūrime, kiek nemokamų leidimų vienas ar kitas sektorius gauna Ir pažvelgę į 2009-uosius mes matome, kad dauguma sektorių gauna nemokamus leidimus. Taigi jų apimtys buvo didesnės negu kad jų patirtos išlaidos. Žinoma, 2009 buvo paveikti ekonominės krizės, 2010 skaičiai tikriausiai būtų blogesni bet mes matome, kad devintaisiais metais e, plieno sektorius, pavyzdžiui, gavo daugiau nemokamų taršos leidimų, negu kad padidėjo išlakų. Vyko ilga diskusija, kaip nustatyti kriterijus. Aš prie tų diskusijų neben, nebenorėčiau grįžti. E, Šiandieną mes susirinkome, kad bendrai na, pakalbėtume apie tai, kaip toliau skatinti investicijas į mažai teršiančias technologijas. Pramonė finansų krizės laikotarpiu gavo naudos iš klimato iš klimato politikos įgyvendinimo. Mano nuomonė, kolega galės išreikšti savo priešingą nuomonę kiek vėliau. Yra vienas rytis, kurią vis tik reikia aptarti, tai yra kas vyksta aliuminio ir vario pramonės sektoriuose e, dėl elektros kainos didėjimo jie patyrė didesnių išlaidų, bet e, jie gali gauti valstybės paramos ir dabar vyksta konsultacijos, kaip reikėtų tai reglamentuoti šitame procese. Taip, reikia toliau diskutuoti, e, kaip spręsti problemas kitose sektoriuose, kurie susiduria su e, nemokamais taršos leidimais ir kaip galima tas problemas spręsti toliau. Aš manau, kad jeigu žvelgsime į konkurencingumą, tai praradome du metus nediskutuodami dėl uh, išlakų. Kitos šalis šią prasme veikė aktyviau. Geriausias pavyzdys uh, Kinijos penkmečio planas. Mm. Mes panalizavome, kaip buvo įgyvendintas e, pereitas penkių metų planas, e, kai Kinija e, buvo užsibrėžusi energetikos intensyvumą padidinti 20 procentų ir sugebėjo tai padaryti, dabar jau užsibrėžė sumažinti išlakas 17 procentų. Ir būtent e, tokiuose rėmose turime žiūrėti į ateitį. Jeigu pažvelgsime į Kinijos politikos tikslus, tai matome, kad įgyvendinti du dideli projektai, kurie atnešė energetikos efektyvaus naudojimo ženklių rezultatų. Dabar jie siekia 2,2 e, e, procentų BVP išleisti e, mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai ir norėtų, kad e, pirminės energetikos suvartojime neiškastinis e, kuras sudarytų 11,4 procentų. Jeigu pažvelgsime į europinę viziją, tai e, kelio ženklų planas 2050-iesiems yra geras pirmas žingsnis. Iš tikrųjų, reikia tam tikrų gairių, žvelgiant į ateitį, tai padeda apsispręsti, kur yra didžiausias kliūtys, kurias reikės įveikti. Bet e, nei vienas e, planas Europoje gali e, būti patikimas ar įtikimas, jeigu jis nebus paremtas konkrečiomis politikomis ar konkrečiais veiksmais. Mes ką tik draugė su kitomis mokslo tyrimo institucijomis uh, baigėme e, tyrimą apie tai, kokį poveikį atnešė e, priekyba taršos leidimais ir tai leido mums padaryti tam tikras išvadas apie tai, kaip ši sistema veikia. E, ši sistema, žvelgiant iš bendrovės pažiūrio taško, veikia keliuose lygmenyse. Visų pirma, reikia prisiminti vadovybę ar valdyseną, paskui reikia sugebėti pasirinkti investicijų sritis ir paskui pažiūrėti, kaip tos investicijos įgyvendinamos. Visų pirma, reikia atkreipti bendrovį dėmesį į tą sistemą ir mes matome, kad e, iš vienos pusės buvo daug dėmesio skiriama e, prekybai taršos leidimai, e, e, leidimais, bet tuo pat metu kompanijos turėjo apsispręsti dėl savo investicijų strategijos. Čia matome trajektoriją kaip turėtų mažėti teršalų emisijos iki 2050 metų. Tačiau netinkamas investicijos ateityje e, siekiant emisijų sumažinimo gali pasirodyti kaip prarastos investicijos. Dabar kalbant apie anglijas kainą, kai kurioms pramonės šakoms ji yra nepaprastai svarbi. Ar kalbėtume apie cementą, klinkerį, betoną iki pat e, pastato. Kiekvienu atveju e, gamybos procese reikia padaryti tinkamus e, sprendimus ir tada anglės kaina gali pasitarnauti kaip stimulas teršalų mažinimui. Kol kas prekyba prekybos taršos leidimai sistema ES nesuvokiama kaip labai griežta ir tai kelia klausimą, su, su kuriuo susidurime dabar. Valstybės narės dėl to pradeda kalbėti apie galimą kainų paramos mechanizmą, ir visiškai aišku, kad jeigu Europinės sistemos mes sustiprinsime, Europos valstybės narės, ES valstybės narės bus priverstos ieškoti savo nacionalinių sprendimų. Jeigu pažvelgsite į 2006-aisiais, uh, įstojusias valstybės narės, tai matysite, kad stojimo į ES perspektyvą prisidėjo prie jų ekonomikos augimo. Todėl aš manau, kad konkurencingumui Europoje labai svarbu, kad klimato energetikos politika būtų vykdoma europinių lygmenių ir tada tie e, konkurencingumo pranašumai taip pat pasireikš europinių lygmenių. Pabaigoje keletas pastabų. 2006-aisiais buvo labai aiškiai įvertinti e, susirūpinimai dėl e, išlakų susidurime su tarptautinė konkurencija ir jeigu jos nebūtų, tai kurių technologijų nebūtume patobulinę. Bet e, mes turime žiūrėti, kokia yra konkurencingumo aplinka, turime užtikrinti, kad jie būtų neprastesnė ir pas mus. Greta to mums reikia labai aiškių priemonių, instrumentų. Vienas iš tokių yra. E, prekybos taršos leidimais sistema. Ir jeigu Europos e, mastu mes tinkamai ją pasinaudosime, galėsime išspręsti mums kylančias problemas. Ačiū už šį pristatymą apie anglės dvideginio išlokas. Kitas kalbėtojas yra ponas Jeremy Nicholson ir žodį suteikiu jam. Ačiū. Prieš pradėdamas savo kalbą, norėčiau padėkoti Karsenui ir kitų, kitiems už jų parengtą analizę. Tačiau aš nesutinku dėl to, kokį, kokią konkurencinę grėsmę, grėsmę patiria Europą. Aš pats atstovauju Junknės karalystės daug energijos suvartojančias pramonės šakas. Visas tas, apie kurias kalbėjome šį rytą, visos tos įmonės yra tarptautinės ir visos patiria tarptautinės konkurencijos spaudimą tiek Europoje, tiek toliau. Ir noriu pabrėžti, kad konkurencinis pavojus yra susijęs ne tik su tuo, ar Europos pramonė gali konkuruoti su eksportu tuo importuojamomis iš kitų šalių prekiamis, bet taip pat ir eksportuojamomis. Ir kalbant apie klimato kaitos poveikios sušvelninimą, man atrodo, reikia atsižvelgti ir į tai. Aš nesutinku e, su teiginiais, kad reikia e, eiti dar toliau nei 20 procentų sumažinimas. Ir dėja, tarptautinis kontekstas labai nepalankus šiuo atžvilgiu. Dabar žinome, kad nei viena išsivysiusi šalis nenori e, savo pramonės apriboti, mm, išskyrus Europą. Anksčiau šiuo klausimu buvo daugiau optimizmo. Žinome, kad nei viena besivystanti šalis nenori įsipareigoti pasiekti kažkokių absoliučių išlakų tikslų. Aišku, Kinija gali susidoroti su santykiniu siekiu, santykiniu tikslu, bet ne kažkokiu absoliučiu. Taip pat nesutinku su tuo argumentu, kurį pateikia Europos politikai, kad galima sauliaisti nusistatyti dar toliau siekianti tikslą. Kaip tik yra priešingai. Tiesa yra ta, kad mažesnės ekonomikos dekarbonizavimas yra pigesnis nei didelės. Ir kadangi Europos ekonomika pasraisiais metais susitraukia tam tikrose sektoriuose, dekarbonizavimo kaštai yra šiek tiek mažesni. Tačiau loginė išvada seka tokia, kad jei visiškai susitrauktų ekonomika, tai tuomet mm, tos, tie CO2 išlako apribojimai kainuotų nulį. Mm, tačiau to praktiškai pasiekti neįmanoma. Prieš kiek laiko matėme skaidrės lyginančias e, CO2 paklausą ir šitų kvotų paskirsmą tam tikrose sektoriuose matėsi, kad cemento ir plieno pramonėje e, ankstesniais met, praeisiais metais 20-30 procentų sumažėjo gamyba. Ji taip sumažėjo, kaip mes niekada anksčiau nebuvome matę. Aišku, anksčiau buvo pernelyg didelis tų kvotų skirimas, tai nepateisinama. Tačiau dabar susidurėme su tokia situacija ir turime prie jos prisitaikyti. Rinka nesužlugo, ji tiesiog parodė, kad ji veikia kitaip. Ironiška, kad visą tai pamatėme recesijos metu. Energija imlus sektoriai kaip aliuminis, plienas, stiklas taip pat priklauso tiekimo grandiniai. Tie, jie tiekia medžiagas tiems projektams, kurie yra skirti CO2 išlakoms mažinti. Tačiau klausimas yra tas, ar tie, tos visos medžiagos dabar toliau bus gaminamos Europoje ar importuojamos iš kitur. Taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad mes turime galvoti ne tik apie ATL kaštus, bet apie tai, kad klimato politikos turi bendrą našką, mo, naštą mokesčiai, ATL, tie, tiesioginės, netiesioginės išlaidos gamintojams. Taigi, nu, jeigu net ir nebūtų problemos, kaip kad dabar yra, pavyzdžiui, kalbant apie pramoninės e, išlakas, vis tiek susidurtume su energijos kainos problema. iki 2020-ųjų ATL taip pat atsieis, gali atsieiti labai brangiai. O kalbant apie atsinaujinančius šaltinius, jeigu Europoje nebūtų tokia brangi e, atsinaujinančių šaltinių kompensacijų sistema ir mokesčiai būtų mažesni, tuomet e, būtų galima įsisavinti daugiau CO2 išlakų per ATL, nepakenkiant konkurencingumui ir tokiu būdu galima būtų siekti didesnio tikslo 2020-iesiems. Tai būtų tas pats, kas pasakyti, jeigu kažkas jūs, jūs šauks, tai, tai viena kulka galbūt jūs ir nenužudys, bet jeigu jūs iš kulkos vaizdžio šaudys, kaip kad dabar yra Europoje mokesčiai, įvairio, įvairūs apribojimai, kvotos ir taip toliau, ir ta bendroji našta pramonė gali visai sušlugdyti, todėl Manau, reikia atsargiai e, pateikti tokius e, argumentus. Taip pat standartų klausimai nebuvo išspręsti, bent jau kalbant apie plieno pramonį ir, kitas, ir kitus sektorius. Ir manau, kad netiesa būtų sakyti, kad šios problemos taip pat buvo išspręstos. Kom... Imliai Taip pat reikia išspręsti klausimą dėl kompensavimo e, elektros energijai imliam sektoriui. Nes juk šios pramonės šakos taip pat užsima eksportu. Kal, jeigu kalbėsime vieną apie eksport, e, importą, tai visapusiškai problemos neišspręsime. reikia pagalvoti, kad e, turėtume paremti saugius energijos išteklius, pavyzdžiui, vėjo jėgainės. Iki 2020 bent jau Junktinėje karalystėje planuojama, kad 70 procentų išauks e, elektros energijos kaina. Bet situaciją galima būtų sušvelninti įvedus daugiau e, energijos suvartojimo iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Taigi reikia savęs klausti, kodėl, kodėl mes taip brangiai norime mažinti CO2 išlakas. Kalbėjau apie pasienio mokesčių koregavimą, bet tai eksporto problemų taip pat neišspręs. Aš noriu pasakyti, kad ATL sistema gali pasiteisinti tik tada, jei leisime rinkai funkcionuoti tinkamai. Dabar, mano, mano galva, ES kenkia tai ATL sistemai, keis, nuolat keisdama žaidimo taisyklės. Niekas dabartinėmis sąlygomis nenorės priekiauti nes jaučiamas per didelės politinės manipulacijos. Tokiu būdu mes tik sužlugdysime rinką. Kartais atrodo, kad visų tuo siekiama tik tai sužlugdyti ATL koncepciją. O kalbant apie CO2 išlakas, norėčiau dar pasakyti, kad egzistuoja tam tikras testas patikrinti, ar, ar įvyko anglės CO2 nutekėjimas ar ne. Nežiūrime į CO2 ga, gamybą, išlakas ES, bet kiek tos CO2 sunaudojama gamybos procese. O nuo 10-mečio šitas santykis padidėjo, todėl kad padidėjo importuotų prekių į ES, kurių gamybos metu taip pat buvo išmesta CO2. Taigi negalima ir to pamiršti. Nepabėgsime nuo šios problemos. Taigi taip pat reikia atsižvelgti ir į suvartojimo lygius. Nesutinku su Connie Hennigard ir sutinku su ponu Oettinger, kad jeigu eisime toliau nei 20 procentų, tai patirsime daugiau žalos negu naudos. Tokiu būdu tik tai sužlugdysime savo pramonės sektorių, ko visi norėtume išvengti. Dėkoju. Labai išmintingi žodžiai pasakyti pabaigoje. Industrializacija mums tikrai reikalinga Europoje. Ir jūs sakote, kad mums reikia priemonių komplekso. Matome, kas e, vyksta valstybėse narėse priemų sprendimą Briuselyje. Ir e, apmokestinimas valstybėse narėse yra klausimas, kurį mes turėtume panagrinėti būti. Reikėtų geresnio koordinavimo tarp valstybių narių ir ES. Aš norėčiau šiek tiek papildyti vienas E, šis mūsų klausimas yra vienas iš e, e, naudingiausių, kurį man pastaruoju metu teko, kur teko lankytis. Aš labai Jums dėkoju. Buvo labai įdomi informacija. Aš pastebėjau, kad, kad daugelis narių politinių sekretorių dalyvavo ir užsrašinėjo uh, ir aš tikiuosi, kad jūs e, jaučiatės e, ne veltui praleidę laiką atėję čia į Europos parlamentą. E, jūs suprantate, tikiuosi, kad ši sprendimų prieimimo platforma yra konstruktyvi. Na, o kalbant apie apie Europos pramonę. Aš lankiausi pramonės įmonėse nemažai kartų prieš septynerius metus ir susipažinau su e, pramonės įmonėmis, kurios suvartoja daug energijos. Yra tokių įmonių, kurios yra technologijų priešakyje, e, taiko naujas technologijas e, tiek darbuotojų tiek savininkų, tiek visuomenės labui. Tačiau yra daugybė į pramonės įmonių, kurios kol kas e, atmetė šias galimybės ir neinvestuoja e, į šias naujas galimybės. Manau, kad šios investicijos tik tai gali padidinti e, pelną. Jūs matote iš tų pavyzdžių pateiktų iš plieno pramonės, kokie yra skirtumai Europos e, e, Sąjungoje, jau nekalbant apie e, pasaulinės bendrovės. Manau, kad tai. kad daugelis šio parlamento narių galėtų paremti šią nuomonę. Aš tai kodėl e, taršos leidimų priekybos e, sistema eks, e, egzistuoja, nes tai yra tam tikras valdymo mechanizmas. Kadangi vertimas bus baigtas 12 val. aš daug nekalbėsiu, dėkoju Jums, kad dalyvavote mūsų diskusijose. Žinau, kad yra e, daug žiūrinčių mūsų ši, e, šios klausimus. E, aš tikiuosi, mes galėsime dar plačiau paskleisti šio susitikimo medžiagą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Lena. Atsiprašau, Matijas, kad turite bėgti, kadangi jūs e, turite baigti laikų, reikia į kitus susitikimus. E, Aš norėčiau paklausti pono Neuhoff, e, pakomentuoti pono Nikolsono e, mintį dėl e, bendros tos sudėtinės naštos. Ir kitą vertą norėčiau, kad ponas Nikolson pakomentuotų bendrus sudėtinius privalumus, kadangi Daugelis tyrimų rodo e, daugybę e, privalumų ir e, pasakiškus pelnus. Ir kalbame apie neribotus neribotas kvotas. Taigi pramonė gali įvairiai pasinaudoti ir yra ne tik našta, bet ir yra privalumų. Ir aš manau, kad čia galima rasti neblogą kompromisą, nes viena, dar tu, viena vertus sakome, kad tai yra gyvenimo uh, faktas. Ir Vis dėlto galime tai suderinti ir pasiekti sveiko proto sprendimų ir pasinaudoti tais teikiamais privalumais, kurių jūs nepaminėjote. Jeigu nėra daugiau klausimų, aš norėčiau padėkoti e, pasisakiusiems ir paprašyti, kad jūs atsakytumėte į ką tik užduotus klausimus. Kodėl aš nepanau, nepaminėjau bendrųjų privalumų? Tiesa, kad yra potencialas gauti pasakiškus pelnus energetikos sektorija ir mes kritiškai pasisakėme prieš taršos leidimų prekybos sistemą. Tačiau laisvos kvotos ir tie pelnai e, elektros energijos e, gamintojams e, gali sukelti, sąlygoti tik taip per, perskirstimą kitose pramonės rytise. Tačiau tai net tam yra skirta Aš nenorėčiau e, to ginti, tačiau jeigu per tam tikrą laiką suteikiame kvotas, tai mes tikimės, e, kad ateityje e, tos emisijos mažės. Jeigu E, jeigu Europos e, pramonė būtų augusi sparčiau e, nei faktiškai, tai šios bendrovės būtų atsidūrusios keblioje situa situacijoje. Ir aš norėčiau paminėti komisijos priemonės investicijos Europoje ar kitose pasaulio šalyse čia yra rizikos veiksnys, nes kalbame apie kapitalo, daug kapitalo reikalaujančias pramonės rytis. Ar tai yra pakankamos garantijos e, išvengti rizikos? Svarbiausia yra užtikrintumas ir ar mes gebėsime būti konkurencingi. Mes negalime toliau laukti, nes e, neužtikrintumas e, reikš tik tai negebėjimą investuoti Europoje. with... Visai sutinku, kad nebus investicijų, jeigu bus e, netikrumo. Vadinasi, reikia aiškesnio, aiškesnio mechanizmo, bet nesutinku su tuo, ką jūs sakėte anksčiau, kad e, tikslų e, sugriežtinimas atneš neigiamą e, rezultatą. Kalbant apie mm, išlygas, tai e, bet kokia schema, kuria skatinamas e, atsinaujinančios energetikos naudojimas, turi tam tikrų išimčių, daug energetikos reikalaujančiai pramoniai. Sutinku, kad būtent pramonė turėtų žiūrėti į ateitį ir tas gražos laikotarpis, kurį buvo nusistatčius bendrovės, investuodamas į e, efektyvesnį energijos naudojimą, tas laikotarpis buvo keturi metai. Jeigu Europoje nebus geros pramonės politikos, jeigu nebus novatoriškos e, aplinkos, e, tai neišvengiamai susilauksime daugiau importo. Taigi politiką, kuri kuria daugiau aiškumo. turi daugiau perspektyvų. Kodėl reikia mums TLS? Ir koks skirtumas tarp eh, taršos leidimų sistemos ir nacionalinių kainodaros sistemų. TLS e, yra geras mechanizmas, kuris tuos tikslus gali paversti anglijas kainą ateityje. Jeigu pramonės sektoriuje mes uh, vykdysime tik tai nacionalinės politikas, galbūt tai gali pasiteisinti tik tai Vokietijos atveju, bet vargu ar kitų Europos valstybių atveju. Na dabar Europos komisijos atstovai paprašė žodžio, bet prašyčiau trumpai. Dėkuoju. Turiu trumpą klausimą ponui Nikolsenui susijusi su uh, nenaudojamų e, pajėgumų atidėjimų. E, komisija ir pati turėjo tokių minčių, bet galvoja, kad e, nereikėtų to daryti iki 2014 metų ir kad ta sistema turėtų būti palaipsniui įvedama. Mes bandėme paskaičiuoti, kaip tai paveiks anglies kainą intensyviai energetiką naudojančiams įmonėms. Tai reiškia, kad e, nemokamų leidimų e, vertė išauks. Mane nustebino klausimas e, tarsi pramonė turėtų džiaugtis, kad gaus e, daugiau e, nemokamų leidimų, bet paskui turės už tai brangiau sumokėti. Eina kalba apie rinką, kuri yra politiškai sukurta. Būtent apie tai kalbame. Ir e, TLS kritika, kuri ekonomiškai nepagrysta, remiasi tuo, kad tarsi ji neatneša tinkamos anglijas kainos, bet ji tam ir nėra sukurta, jos tikslas yra sumažinti išlakas. Jeigu išlakų skaičių galima mažinti su mažesniem išlaidom, tai yra labai gerai. kurie iš mūsų jau keletą metų bando skleisti mintį, kad TLS sistema galėtų būti plečiama tarptautiniu mastu. Bet e, dabartinės manipulacijos, siekiant manipuliuoti kainą, tik tai diskredituoja pačią sistemą. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich glaub... Ačiū. Jau baigiame šios klausimus. Diskusija tikrai buvo be galo gyva, labai plati. Džiugu, kad nekalbėjome tik, ar reikia pasilikti ties 20 ar pereiti prie 30 procentų. Tai nėra paprasta, o greičiau labai daugelybė diskusija, kadangi Europos pramonė yra daugelybė ir todėl, kad turime padaryti visą, ką galime, kad padarytume pažangą tose sritis, klimato kaitos srityje. Mes turime visi parlamente prisimti atsakomybę ir užtikrinti, kad iš, būtų išsaugotos darbo vietos, kad būtų užtikrinama gerovė mūsų piliečiams Ir mes taip pat turime prisimti atsakomybę galbūt ne už visą pasaulį, bet bent jau už Europą. Turime užtikrinti, kad būtų priimti tinkami teisės aktai. Per ateinanč... ateinančią laikotarpį tai bus vienas pagrindinių iššūkių. Mes sąmoningai surengėme šį posėdį tokiu laiku, kuris leistų mum perduoti šiandien sužinotus dalykus atitinkamiems darbuotojams, kurie rengia teisės aktus. Norėčiau padėkoti visiems kolegams, visiems kalbėtojams, kurie šiandien atvyko. Ir pateikė mums savo, savo sektoriaus apžvalgą, savo idėjas ir apmąstymus. Ir man atrodo, reikėtų surasti kažkokį mm, aukso vidurį, kuris tiktų mums visiems. Norėčiau padėkoti generalinėme sekretariatui, taip pat vertiems. Žinau, kaip sudėtingas organizuoti tokius renginius, tačiau jis tikrai buvo vertingas. Taigi dar sėki dėkoju pirmininkas visiems atvykusiems ir tiems, kurie klausėsi šio posėdžio internetu. Man atrodo, kad šią diskusiją daug kas sekė internetu. Ir tai reiškia, kad jie taip pat ma, gali matyti, kas vyksta Briuselėje, ne, neatvykdami fiziškai į salę. Mes šios klausimus dar nagrinėsime per ateinančias dienas ir mėnesius. Mūsų šešėlinis pranešėjas apjungs visas idėjas ir padarys išvadas. Ir dabar grįžtu prie to, ką sakiau pradžioje. Tikimės, kad birželį pavyks patvirtinti pranešimą. Ir tas pranešimas bus labai vertingas. Ir dar jo vertė išauks, kuo vienbalsiškiau jis bus priimtas, jeigu jis bus patvirtintas nedidelė balsų dauguma, jis nebus toks vertingas, taigi turime padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume, kad šį, pro, šį pranešimą paremtų kiek galima daugiau kolegų. Ačiū visiems e, atvykusiems ir klausiusiems.